ir komisijos pareiškimai dėl kovo 17-18 dieną vykusios Europų vadovų tarybos ir jos išvadų. Ir išvadų dėl susitikimo su Turkija aukščiausiųjų lygių. Pirmiausia, suteiksiu vadovų tarybos pirmininkui žodį Donaldui Tuskui. Prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Aš e, sausio 19-ąją kalbėjau čia, kad ES liko tik tai du mėnesiai siekiant išgelbėti Šengeno zoną. Ir dabar reikėtų pagal, pakalbėti apie tai, kaip šita strategija pasiteisino. Jeigu nebūtų pasiteisinusi, tai mes tiesiog turėtume konstatuoti Šengeno zonos žlugimą. Tuos du mėnesius mes išnaudojame pagal galimybės. Buvo sušaukti du vadovų tarybos susitikimai ir mes pašventėme visą laiką šiam klausimui. Kovo 17 dieną mes taryboje priėmė Prieimė labai mes svarbų sprendimą, numatėme, kad migranų, migrantų srautai vakarų Balkanų regione būtų sustabdyti. Buvo manoma, kad europinis sprendimas, neatsižvelgiant į ES teisę ir neatsižvelgiant į Šengeno sienų kodeksą, yra tiesiog neįmanomas. Antrasis sprendimas buvo priimtas dėl e, humanitarnės pagalbos sustiprinimo Graikijoje. Buvo numatytos dvi finansinės priemonės, kuriomis buvo numatyta 200 milijonų, 300 milijonų eurų nukreipti Graikijai ir kitoms valstybėms, kurias uh, užklupo pabėgėlių krizė. Taip pat mes numatėme papildomą pagalbą sustiprinti išorės sieną Graikijoje, be kita ko ir su buvusia Jugoslavijos Respublikos ir Kalvacijos Respublika Makedonija ir Albanija. Ir trečiasis sprendimas buvo priimtas siekiant migrantus nukreipti iš e, Graikijos į Turkiją, tuos, kuriems negali būti skirta tarptautinė apsauga. O tai reiškia, kad reikėjo sustiprinti žvalgybinę veiklą ir susitarti su Turkija dėl to, kad ji priimtų visus e, neteisėtus migrantus, e, kurie buvo perimti Turkijos vandenyse. Todėl reikėjo sulaukti naujojo Turkijos pasiūlymo ir parengti bendrą ES poziciją, kad būtų galima susitarti vėliau šiuo klausimu. Ir vadovų taryboje kovo 18 dieną pagaliau buvo susitarta, kad visi neteisėti migrantai atvykę iš Turkijos į, į Graikijos salas nuo kovo 20 dienos bus gražinami į Turkiją ir šitas įgyvendinimas vyks laipsniškai ir bus vadovaujamasi principų vienas už vieną. Du svarbiausi elementai šiame susitikime, mano manimu, buvo įtvirtinti. Pirmiausia, reikėjo užtikrinti ateitį su ES ir tarptautinė teisė, užtikrinant, kad kiekvienas migrantas atvykęs į ES bus įvertinamas individualiai. Ir bus vadovaujamasi principu, kad nebus taikomos jokios kolektyvinės priemonės. Komisija patikrino šio sustarimo teisėtumą ir aš norėčiau padėkoti Žanui Klodui už nuveiktą darbą ir įnašą. Antra, dėl sprendimų, dėl stojimo mes atsižvelgėme į Kipro abejonės Tiesiog mes manome, kad reikėtų patikrinti kiekvienos ES valstybės solidarumą. Ir Europa šitą solidarumo testą sėkmingai įgyvendino. Labai svarbu, kad Kipras padarytų didelės nuolaidas. Tačiau aš iš pat pradžių maniau, kad mes negalime e, paminti svarbiausių Kipro valstybės interesų, dėl e, migrantų krizės, su kuria susidurėme. Taigi mes suvokėme, kokie sunkumai laukia įveikiant šią krizę. Aš iš pradžių maniau, kad būtų sunku laukti sprendimo, kuris šimtų procentų patenkintų visus politikoje taip nebūna. Labai sunku rasti politikoje visiems priimtinus sprendimus. Jie tiesiog neįmanomi. Mes dabar susidurėme su labai didelėmis ir sudėtingomis pastangomis. Tai yra tiesiog nesibaigianti istorija ir tie sprendimai, kurie įgyvendinami praktikoje, ne visada pasiteisinama. Susitarimas su Turkija nėra idealus, mes puikiai suprantame riziką ir silpnasis vietas. Mes padarėme viską, ką galėjome, siekdami užtikrinti, kad šitas susitarimas taip pat įteisintų į žmogišką orumą, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip šitas susitarimas su Turkija E, būtų įgyvenimas sėkmingai, visų pirma reikėjo spręsti etinius klausimus, teisinius klausimus. Ir žinoma, aš suprantu, kad išlieka abejonių, jas galima išsklaidyti, pasiūlant sprendimus, kurie būtų suderinti iki paskutinės detalės. Atsižvelgiant į anksčiau paminėtas abejonės, ir jas puikiai suvokiant norėčiau priminti, kad svarbiausias tikslas buvo sustabdyti neteisėtą migraciją į Europą. Aš nekartą sakiau, kad nekontroliuodami migracijos į Europą mes tiesiog neišvengsime politinės katastrofos, o tai reiškia Šengeno griūtį E, išorės kon, sienų kontrolės e, e, išleidimo iš savo rankų, e, nesaugumo jausmas ir taip pat e, populistų ir ekstremistų sustiprėjimas. Šiandien visi puikiai supranta e, kokia sudėtinga situacija ir kokia sudėtinga ji liks ir ateityje. Mes turime suprasti, kad išorės aplinkybės nėra mums palankios. Ne vieną kartą mes įsitikinome, kad galime sustabdyti neteistą migraciją, grįžtami prie migracijos ištakų. Dažnai tai būdama laikoma alibi ES nieko neveikti. Tačiau dabar Europoje galiausiai buvo suprasta, kad siekiant išspręsti šias problemas reikia pažvelgti plačiau. Mes tiesiog negalime ieškoti rakto išspręsti visas pasaulio problemas, bet mes turime pradėti nuo savų. Šita krizė parodė, kad mes vėl turime grįžti prie mūsų atsakomybo besjausmo ir po to grįžti prie globalių klausimų. Todėl mes turime sutelkti dėmesį į tai, ką mes galime nuveikti ir tik tai padarę mes pasiekėme rezultatų. Šie rezultatai įmanomi ir tada netgi neišsprendus visų priežasčių susijusių su neteisėta migracija. Sirijoje, Subsaharoje, Libijoje, Afganistane yra pakankamai daug problemų ir neįsprendus jų visų, vis dėlto mes mm, turėjome atsižvelgti į įtampą tarp Rusijos ir Turkijos situaciją Karabache, Kalnų Karabache ir taip toliau. Taigi visų problemų mes vienu metu negalime išspręsti. Suprantama, niekas negali ignoruoti migracijos priežasčių. Tai yra iššūkis ne tik tai Europai, bet ir visai globaliai bendruomeniai. Todėl mes turėtume spręsti migracijos klausimus G7 ko sustikime e, e, Japonijoje ir G20 ko sustikime E, Kinijoje. Mes turėtume grįžti prie ekonomikos e, stiprinimo tose valstybėse, darbo sąlygų gerimų, infrastruktūros kūrimo. Negalime pamiršti, kad e, gilindamiesi į migracijos priežastis turėsime įdėti daug pastangų ir laiko. Ir tai dar neduoda garantijų, kad mums pavyks, nes Viskas priklauso ne tik nuo mūsų veiksmų. Mes turime dirbti veiksmingai. Pirmiausiai turime padaryti viską, kas priklauso nuo mūsų. Mes pirmiausia turėtume veikti, su, veikti krizę Europos teritorijoje. Ir ta dvasia veikdami mes turėtume prisiminti, kad Balkanų kelias yra ne vienintelis. Turime suprasti, kad ir kitos valstybės laukia bendradarbiavimo su mumis ir solidarumo ne tik tai Graikija ir kitos valstybės. Viduržemių e, jūros regiono kelias ir ne vienintelis yra ir kiti srautai, todėl mes turėtume parodyti solidarumą su Malta ir Italija. Negalėsime nukopijuoti sprendimų, kurį priėmė Balkanų regione. Libija, pavyzdžiui, yra ne tokia valstybė kaip Turkija. Grįžtant prie Balkanų kelių, kelių reikėtų pasakyti, kad mes imamės veiksmų per e, vėlai, laikinai uždarydami sienas ir euro e, zono valstybėse. Taigi šito scenarijos mes turėtume vengti ateityje. Per ilgai Europa buvo susiskaldžiusi, kalbėdama apie saugumą ir siekdama atskirų valstybių atsitvėrimo. Mes turime užtikrinti sienų saugumą ir taip pat būti atvirus ir atviri ir tolerantiški. Tai Iš esmės per pasaruosius du mėnesius mes pasiekėme daug, tačiau reikės ir papildomų veiksmų ateityje. Istoriškai kritinių momentų Europa visada įveikdavo sunkumus, kai jinai juos bandydavo įveikti susitelkusi, būdama tolerantiška ir taip pat labai veiksminga ir drasi įtampa yra savaime suprantamas dalykas, o Europos fenomenas yra tas, kad tą įtampą mes paversdavome pozityvę energiją. Manau, kad tą kryptimį reikia eiti ir toliau. Dėkoju ponui Tusk, dabar komisijos vardu kalbėsios pirmininkas ponas Junkeris. Sehr verehrter Herr Gerbiamas pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Smurtas aklas. Su juo susiduria nuolat tie pabėgėliai tiek Sirijoje, tiek kitur. Ir jie nuo to smurto bėga. Bandydami pasiekti Europą, jie dažnai patenka į E, gabentojų rankas. E, o tie neturi e, kažkokių modernių laivų, o nepaisant to, per 15 metus jų apyvarta siekia 3-6 milijardus eurų. Todėl mes norėtume, kad šitie migrantų srautai būtų kontroliuojami ir legalus. Toks yra šio susitarimo tikslas, kuris buvo sudarytas tarp ES ir Turkijos kovo 18 dieną ir mes pradėjome įgyvendinti šitą susitarimą. Arba jūs primatėte, kad Egėjo jūroje karaliauja nusikalteliai, žmonių gabentojai, arba jūs primate šį susitarimą, kuris ir apibrėžia pabėgėlių problemų sprendimą tarp ES ir Turkijos. Žinoma, tai nėra paprasta. Aš nuo pat pradžių sakiau, kad mes susidurime su Heraklio užduotimi. Tai tenka tiek Graikijos tarnyboms, tiek Turkijos tarnyboms, tačiau nepaisant to, ir mes visi prie to turime prisidėti. Ir Europos komisija E, siuntė savo koordinatorių Martiną Weverį, kuris e, glaudžiai bendradarbiavo su Europos agentūromis, e, Turkijos, Graikijos pareigūnais ir siekia praktiškai įgyvendinti šitą susitarimą laikantis tiek Europos, tiek tarptautinės teisės normų. Ir nuo balandžio ketvirtosios dienos 325 nelegalus migrantai buvo sugražinti į Turkiją ir 78 migrantai iš Turkijos atkeliavo į Europą. Tai yra tik tai pradžia. Ir ne tik Graikija ir Turkija, bet ir visos valstybės narės privalo laikyti savo įsipareigojimų, kad šis procesas būtų um, vykdomas sėkmingai, e, sugražinant ir priimant e, E, pabėgėlius. Mūsų atsakomybė, galvojant apie pabėgėlius, be abejo nesibaigia ties e, išorės sienomis. Veiksmų plano su Turkija išeities taškas yra mūsų bendradarbiavimas, e, bandymas pagelbėti žmonėms, kurie bėga iš savo šalies, mėginimas jiems suteikti perspektyvą. Dėl to toji 300 milijonų eurų priemonė tokia svarbi. Mm ir todėl labai svarbu, kad iki 2018 metų mes dar 3 milijardais padidintumėm tą sumą. Juk tie pinigai nėra mokami pačiai Turkijai, ką užtektinai dažnai galime perskaityti. Tie pinigai skirti patiems pabėgėliams, kurie ieško užuovėjos prieglopščio, kurių vaikai E, turi eiti į mokyklą, kadangi jie turi teisę į ateitį. Todėl kaip tik jau pradedame pirmuosius projektus pagal tą, naudodami tuos 300 e, milijardų. Naudodami tuos 3 e, milijardus. Norime užtikrinti vaikams galimybę eiti į mokyklą. Dar 40 milijonų eurų humanitarinės pagalbos bus suteikta ir taip galėsime daugybei pabėgėlių suteikti maisto. Kiti projektai yra rengiami ir bus pradėti vykdyti. Manęs dažnai klausia ir tikriausiai ir čia galbūt klaus, ar Turkija apskritai yra patikimas partneris. Be abejo, ir nenoriu to nuneikti, yra įvairiausių sričių, dėl kurių Turkija ir ES laikosi skirtingų nuomonių. Tačiau viena man yra aišku, kad ir kaip vertintumėm bendradarbiavimą pabėgėlių krizės klausimais, tiek pat žinome, kad e, mums be galo svarbi yra tokia vertybė kaip spaudos laisvė, pavyzdžiui, ir visiškai nesuprantama, kai Vokietijos ambasadorius dėl uh, Be abejo, reikia pripažinti e, tiesiog labai prasto satyrikos e, e, kūrinio yra iškviečiamas pasiaiškinti. Tai mm, nesuartina mūsų su Turkija, bet tik tai atitolina mus. Partnerystė su Turkija visgi atveria ir galimybių, taip pat ir šioje srityje, kadangi dialogo būdu galima spręsti tos klausimus, kurie rūpi mums ir tikimės ir Turkijai. Ir tai galima tai daryti tokiu būdu geriau negu distansuojantis. Ir tikimės, kad Turkija žengs žingsnį mūsų link ir aš tą labai sveikinčiau. Labai tikiuosi, kad ateis tokia diena, kai galėsiu tą padaryti. Iš visų sprendimų, galimybių, kurias turėjome, bendradarbiavimas su Turkija buvo geriausias variantas. Be abejo, yra visuomet dvi medalio pusės. Bet e, geriau saugoti savo sieną dirbant kartu su partnerė e, kaiminė, negu nusiteikus prieš ją. Juk daugiau pabėgėlių negu bet kur kitur pasaulyje e, yra kaip tik suplūdę į Turkiją. Todėl turime prisimti atsakomybę ir nepalikti Turkijos nuo šalyje spręsti tos bėdos vienai. Tai yra solidarumo klausimas. Ir jeigu bent jau saliginis solidarumas egzistuoja, tuomet e, turėtumėm būtinai padėti tiems, kas atsiduria nepavydėtinoje padėtyje. Solidarumas, ponė pirmininkė, yra mm, tai, kuo vadovaujamės e, formal, formuodami savo bendrą prieglopšio steikimo sistemą ir norime užkirsti kelią nelegaliems žmonių gabentojams, kurie išnaudoja žmonių kančias. Praėjusią savaitę komisija pateikė savo planą, reformų variantus ir man atrodo, kad reikia išnaudoti visas galimybės. Pirmiausia, turime nustatyti, kuri e, valstybė narė bus atsakinga už prieglapšio prašymo nagrinėjimą. Tai turi būti labai aišku, konkretu, paprasta, tvaru, net ir krizės akivaizdoje. Antras dalykas. Turime užtikrinti, kad visiems moteriams, visiems vaikams bus suteikta reikiama pagalba, nesvarbu, kur jie bebūtų. Ir tai turi būti daroma nepriklausomai nuo mūsų prieglapšio suteikimo procedūro. Ir trečia, reikia užtikrinti, kad prieglopščio prašytojas išliktų toje šalyje, į kurią atvyko, nes tai yra vienintelis būdas garantuoti, kad e, pabėgėliai galės naudotis visomis joms, jiems suteikiamomis teisėmis, bet taip pat ir vykdys savo įsipareigojimus. Ir dar kartą pasakysiu, negalime palikti nuo šalyje ne vienos šalies, kuris susidra su problemomis ir palikti jai tos naštos vienos. Turime dalytis darbu tarpusavyje. Mūsų prieglapšio sistema yra geriausia pasaulyje. Norime, kad ir parlamentas padėtų mums tai pasiekti ir užtikrinti. Jau šiandieną raginu dalyti savo mintimis su jumis, su mumis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Europos vadovų taryba kovo 18 dieną patvirtino komisijos strategiją dėl augimo ir užimtumo. Tai yra toji darybių trejybė - investicijos, struktūrinės reformos ir um, sveiki viešieji finansai. Kaip tik toji strategija, kurią remiamės, jau ir rodo pirmosius rezultatus. ES ekonominė padėtis pasauliniu lygiu vertinant yra trapi, už augimo kol kas neužtenka. Ir vis dar 22 milijonai žmonių, europiečių, yra be darbo. Ir kol 22 milijonai europiečių neturi darbo, tol negalime konstatuoti krizės baigties. Dar prieš Europos vadovų tarybą komisija paskelbė strategiją dėl pramonės stiprinimo. Ir noriu dar kartą apeliuoti į tai, kad e, plieno pramonės reikalus vertintumėm labai rimtai. Tai nėra tiesiog kažkuris pramonės sektorius, nes e, plieno pramonė susiduria su sunkumais, tai nebėra sunkioji pramonė, orientuojasi dabar į naujas technologijas ir e, plieno pramonės darbuotojai nėra e, tiesiog darbininkai šiandien ten nešiojantys e, e, geležies gabalus, tai yra aukštos kvalifikacijos specialistai. Todėl turime skirti visą reikiamą energiją tam, kad kovotumėm su nesažininga prekybos praktika. Todėl reikia spręsti priežastis pasaulinės e, plieno perprodukcijos, mm, nagrinėti tas priežastis ir jas šalinti. Europoje 63 tūkstančiai plieno pramonės sektoriai yra darbuotojai, tačiau netiesiogiai šis sektorius sukuria žymiai daugiau darbo vietų ir jas turime visas išsaugoti. Tai yra mūsų pramonės politikos užduotis. ponė pirmininkė, laisvoji prekyba turėtų būti sažininga prekyba. Kaip tik dabar nagrinėjame, kai, studijuojame kai kurios produktus plieno pramonės iš Kinijos ir norime nustatyti, ar, ar egzistuoja dempingas ar ne. Taryba nutarė priimti priemonės, kurias siūlė komisija ir žemės ūkio srityje. Tai yra labai svarbi mūsų bendrų tikslų dalis. Praėjusią savaitę komisija paskelbė ir PVM planą, kai valstybės narės galės e, PVM derinti labiau, atitikdamas savo pačių interesus. Ir ponios ir ponai, komisija ir toliau gins Europos interesus, siūlys sprendimus, ties tiltus Tai yra mūsų užduotis - užtikrinti stabilumą ir kaip tik taip ketiname dirbti ir toliau. Dėkoju. Ačiū. EPP frakcijos vardu kalbės pirmininkas Weberis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos ištisus mėnesius šiame parlamente mes kritikavome tarybą, susiskaldimą, ginčius, o dabar norėčiau padėkoti už tai, kad vis dėlto susitikime prieš Velykas pavyko susitarti dėl migracijos srautų Balkanuose sustabdymo. ES vyriausybių ir valstybių vadovams pavyko susitarti ir aš norėčiau padėkoti vadovų tarybos pirmininkui, kadangi jis iš tikrųjų pasiekė daug siekdamas rasti tą visiems priimtiną kelią. Taigi atsakymas buvo rastas kartu su Turkija. Mes einame bendru keliu ir mes turėtume pripažinti tuos tą ryštą, kurį parodė Turkija. Turkija priima daugybė migrantų dabar pradeda juos gražinti ir mes dabar pradame kovą su žmonių gabentojais. Mes tiesiog pradame įteisinti tvarką ir teisę šiuose procesuose. Ir tai, ką mes darome Balkanų regione, turėtume daryti kažką panašaus ir viduržymio jūros regione. Visų pirma, reikėtų grįžti prie teisėtumo klausimo. Cipras taryboje vienas iš komunistinių politinių jėgų atstovų taryboje stovėjo, sėdėjo už to paties darybinio stalo ir todėl šitie priekaištai iš komunistų pusės yra tiesiog nepagrysti. Rutė tarybos pirmininkas ir Mišel taip pat patvirtino šituos sprendimus. Taigi, manyčiau, kad jūsų vyriausybės pritarė tiems sprendimams, kurie priimti vadovų taryboje. Europai reikia tvirtų sienų, tačiau Europa nėra kokia nors tvirtovė. Mes turime nutiesti ir teisėtus kelius e, link Europos žmonėms, kurie pateko į nevilti ir sudėtingą padėtį. Iš tikrųjų, Per pastaruosius mėnesius šimtai tūkstančių žmonių nekontroliuojami be registracijos pateko į Europą, o dabar prieimus vadovų tarybai sprendimus ir Makedonijai ėmusis veiksmų šitas procesas buvo sustabdytas ir dabar pabėgėliai negali patys nuspręsti, kurioje vietoje prašys pagalbos. Dabar mums susidaro gera galimybė duoti naują pagreitį mūsų santykiams su Turkija. Labai svarbu, kad mes patikimai bendradarbiautume kaip partneriai. Tiesiog mes turime dar kartą priminti Erdoganui, kad pradame naują atskaitos tašką, kad būtina suteikti uh, E, žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę ir tai pasakytina ne tik tai apie šiuos dalykus, bet ir apie laisvę menininkams reikšti savo e, mintis. Ir Erdoganas turi laikytis šių vertybių. Ilgą laiką mes Europoje kalbėdavome apie augimo tempus. Vakar, pavyzdžiui, Kipro vyriausybės vadovas teigė, dar kartą patvirtino, kad Kipras, Kiprų nebereikalinga paramos programa, o tai reiškia, kad kartu su partneriais solidariai veikiant galima užsitikrinti pakankamą augimą šalyje. Mes sėkmingai pasiekime gerų rezultatų, kadangi mes bedadarbiavome vykdėme struktūrinės reformas, tačiau vis dėlto, kai prasideda rinkiminės kampanijos, prasideda priešinki procesai, sakoma, kad mes apskritai nieko neveikėme, tik tai daliname pažadus. Aš sakau, pavyzdžiui, Ispanijoje sakiau, kad nereikėtų tikėti tais žodžiais, Kipras, pavyzdžiui, galėtų būti vienas iš pavyzdžių, kai yra įgyvendinamos struktūrinės ir pensijų reformos, kai vėl galima leisti savo uh, e, uh, e, užsitikrinti stabilų gyvenimą namų ūkiuose. Aš manyčiau, kad tuo keliu reikėtų nuosekliai eiti toliau. Be abejo, Äh, Abgeordnete Lamberts wollte Ihnen eine Frage. Kolega Lamberts norėtų pateikti Jums, jums klausimą. Ar sutiktumėte jį atsakyti? Ačiū, kolega. Norėčiau angliškai paklausti klausimo. Jūs kalbėjote apie tai, kad Erdoganas turi laikyti žmogaus teisių ir panašių dalykų. Kokį svertą jūs ir jūsų kanclerė turėtų rankose? jeigu jūs apskritai nieko kito negalite su juo susitarti, tik tai paprašyti priimti pabėgėlius. Tiesiog e, kanclerė atrodo yra ta, kuri pataikauja Erdoganui, tačiau tai nėra mūsų stiprybės pavyzdys. Tiesiog Erdoganas juokiasi iš to, ką jūs sakėte. Jis mano, ką jūs bekalbėsite, aš visio tiek iš kanclerės gausiu tai, ką norėsiu. Vielleicht äh, genau zunächst mal Applaus von den Rechten für diese. Girdėjau labai gerai dešiniųjų plojimus šiuo klausimu. Tiesiog norėčiau patikslinti, žalieji galbūt nežino, aš nesu kanclerės spaudos atstovas, o aš esu frakcijos atstovas šiame parlamente. Aš savo frakcijos vardu galėčiau pasakyti dar kartą, kad vizų klausimų nebus jokių nuolaidų Turkijai dėl to, kad buvo susitarta pabėgėlių klausimą. Jeigu Turkija nesilaikys mūsų reikalavimų, tai jokių nuolaidų nebus. Ir visiškai aišku, kad priimdami rezoliuciją šiandien dėl Turkijos, aiškiai parodysime, jo galima pragmatiškai dirbti, ieškoti visiems priimtinų sprendimų, o kita vertus mes parodysime, kad ir toliau e, reikalausime, kad Turkija laikytųsi mūsų teisės nuostatų. Pitelė, socialdemokratų frakcijos vardu. Gerbiamas pirmininkė, Aš labai vertinu pirmininko Tusko išsakytą mintį, kad šitas susitarimas nėra tobulas. Ir taip pat e, suprantu, kad e, kaip e, komisijos pirmininkas Junkeris sakė, kad mes privalome užkirsti kelią e, migrantų gabentojų veiklai. Mūsų frakcija irgi taip pat mano. Mes sudarėme susitarimą, kuomet Turkija iš tiesų vis labiau izoliuojasi. Laisva spauda, žiniasklaida, mažumos, mažumų teisės yra pažeidžiamos. Todėl kviečiu komisiją ir tarybą išlikti budres ir stebėti, kaip Turkija laikosi žmogaus teisų. taip pat e, skirti pagalbą, ekonominę pagalbą Graikijai, taip pat stebėti, kaip laikomas ar nepažymos moterų ir vaikų teisės ir kaip kuriami registracijos centrai. Pasakykime atvirai, mes galime tikrai daug kritikuoti šį susitarimą, tačiau šis susitarimas mums tarsi buvo privalomas, kadangi kai kurios šalis egoistiškai e, atsisakė iškelti pabėgėlius iš savo šalių. Niekas neturi iš mūsų jokios stebuklingos lasdelės, e, kad išspręstume visas problemas, tačiau visi suprantame, kad e, norint veikti šį iššūkį, reikia privalomo ir automatinio E, mechanizmo, kaip pasiūlė ir komisija, sprendžiant migrantų problemą. Taip pat reikia suprasti, kad reikia taikyti ir sankcijas tom šalims, kurios kiša pagalius į ratus. Negalime prileisti, kad Europos Sąjunga e, baustų valstybę už tai, kad jinai nesilaiko e, biudžeto 0,1 procento, o taip pat nebaudžiame tų pačių valstybių už tai, kad jos nesilaiko migracijos taisyklių. Mes negalime taikyti tokių dviejopų standartų. Turime laikytis bendros strategijos. Nėra tik tai Egėjo jūra ir Balkanų e, koridorius, taip pat yra viduržėme jūra ir tuomet turime pasiūlyti ir Afrikos šalims vystimosi perspektyvą, nes e, per atimiausius mėnesius priešingų atveju susidursime su nauja migracijos banga, kuri atvyks į Italiją, Albaniją. Ką mes tada darysime? Statysime sienas jūroje? Neįmanoma, tai nerealistinė mintis, netgi gėdinga mintis. Negalime e, apsijuosti sienomis. Ta pati sakau ir Austrijai. Kągi reiškia tos sienų statybos? E, Taip norite užkirsti kelią 25 pabėgėliams, kurie kerta jūsų sieną per dieną? Tai nereikalinga, gėdinga. Artimiausią e, savaitę turėsime tikrai istorinę galimybę, progą e, reformuoti Dublino reglamentą. Ir komisijos pirmininkas Junkeris mums pasiūlė e, su parlamentu sudaryti E, susitarimą tam, kad būtų tesiama tikrai ryštinga reforma ir būtų iš esmės pakeistas Dublino reglamentas. Tam, kad turėtume bendrą europinę prieglapšio politiką. Ir bagiu pirmininkė, laikai tikrai sunkus. Mes privalome e, susitelkti prie to, kas mus jungia. Tai yra europinės idėjos. Europoje. Mums tai yra svarbiausia. Ir neturime dėmesio greitai tai, kas mus skiria, nes priešingų atveju mes negalėtume susitaikyti. Ir šis parlamentas e, tiesiog išvirstų e, rinkiminės kampanijos Graikijoje, Austrijoje ar kitose valstybėse vieta išlaikykime savo vienybę, kad išgelbėtume ir pakeistume Europą. Pone Pitela, jums panas Ulikas norėtų užduoti klausimą. Prašom, pone Zulika. Vážený pán Pitela, chcete trestať krajiny? Pone tada jūs norite bausti tas šalis, kurios nepriima ar nenori priimti pabėgėlių. Tai mano klausimas skambėtų taip, kas bus tada, ar tokiu atveju, jei dauguma piliečių tiesiog nenori, kad atvyktų tie pabėgėliai jų šalis. Tai ar vyriausybėms ignoruoti savo piliečių valią? Ačiū už atsakymą. Žinoma, jeigu valstybė laisvai, laisvai nusprendžia prisijungti prie ES, tai jinai turi ir laikytis tų sprendimų, kurie yra priimami europiniu lygiu. Ačiū. Toliau EKR frakcijos vardu kalbės panas Kama. Praeitą rugsėjį Fransas Timmermansas mums kalbėjo apie migracijos krizę ir mums pareiškė, kad artėja žiema. Nak, dienos trumpėjo, naktis ilgėjo ir dabar mes matome atvirkščią variantą. Artėja vasara ir migracija manoma, kad padidės aštuonis kartus į, per pirmuosius e, metus metų mėnesius. Ir dar e, prognozuojama, kad vasarą e, pabėgėlių skaičius dar padidės. Taip pat ir dėl to, kad yra teroristų e, ir karų tose šalyse. Ir dabar e, kyla klausimas, ar visuomenė remia Šengeno e, idėją ir ar e, tai yra iššūkis. Mes situacijos nepakeisim, bet galim pakeisti savo atsaką. Ir šį vasarą yra mums suteikima galimybė įrodyti, kad 15 metų padarytos klaidos e, nebus kartotos. Aš turiu pripažinti, kad e, e, komisija ir taryba padarė daug, kad išspręstų šią problemą. Sustiprinti sienos apsaugą, Šengeno sistemą sustiprinti gražinimo e, priemonės. Tačiau reikia priminti, kad buvo ir kitų sprendimų, kurie tarsi kelia problemų ateityje. Turkija. E, Turkijoje yra pus trečio milijono pabėgėlių. E, praktinio lygio šitą susitarimą reikės dar įgyvenyti, o taip pat ne tik praktiniu, bet ir teisiniu ir kitais lygiais. E, laikas parodys, ar mums pavyks. Ne tik Vokietijoje, bet ir kitose šalyse kyla klausimų. Mes juk gyvename e, socialinės žiniasklaidos laikais ir kadai, kai migrantai bus gražinami arba neįleidžiami, tai jie bandys į Europą patekti kitais keliais, per Ispaniją, per Italiją ar kitas šalis. Komisija pasiryžo reformuoti Dublino reglamentą. Reikia dviejų reformų. Reikia centralizuoti prieglošio prašymo sistemą, o kita reforma e, reikia, kad e, galiojančios taisyklės veiktų veiksmingiau. Taigi dabar turime priimti aišku sprendimą e, jeigu norime sėkmės. Tik tai tokiu atveju situacija pagerės. Aš labai tikiuosi, kad e, Vokietijos rinkėjai pasisakys už praktinius sprendimus. Taigi, užuot kalbėję apie idealistinius e, sprendimus, geriau e, padarykime taip, kad veiktų galiojančios taisyklės. Pasirenkime tomis veikiančiomis agentūromis, tegul mūsų pastangos ir lėšus būna nukreiptos e, į dabartinių problemų sprendimą. Leiskime e, pabėgėliams prašyti prieglopšio per e, legalius kanalus. Pagreitinkime paraiškų nagrinėjimo procedūrą. Padarykime taip, kad jie tą darytų galbūt savo šalyse Įrodykime visiems, kad tie, kurie nori patekti į Europą, kad mes turime sąžiningas, pragmatiškas ir veikiančias prieglopšio e, sistemas. Taigi per artimiausias savaitės mūsų laukia paprastas dalykas. Artėja vasara ir turime išspręsti problemas, kurios dar liko. Frau Abgeordnete Grappini wollte Ihnen eine Frage stellen. Sind Sie damit einverstanden? Trapinė, norėtų paklausti jūsų, gerbiamas Kamal. Šedinte, uh, domnule Kamal, um, ați spus de mai multe ori. Ačiū pirmininkė. Jūs kalbėjote, kad reikėtų pragmatiškai taikyti papildomas priemonės, tačiau mes turėtume būti ir humaniški. Jeigu jūs taptumėte tarybos pirmininku, kaip jūs įgyvendintumėte savo pažadus? Jūs tiesiog formuluojate reikalavimus, bet niekada nepasakote, kaip jūs elgtumėte, jeigu būtumėte komisijos pirmininkas, pavyzdžiui, ką darytumėte? Uh, Aš tikrai tik tai galiu pasišypsoti. Mūsų svarbiausias iššūkis yra pragmatizmas. Mes e, matėme, kaip valstybės narės reaguoja kai buvo užduotas klausimas, kągi daro politikai, jeigu e, niekas e, nenori šalyse vykdyti tų ES sprendimų. Kaip ir pasakė Pitela, e, valstybės privalo vykdyti tuos sprendimus. Das Wort hat jetzt für die liberale Fraktion Herr Verhofstadt. Liberalų frakcijos vardu Verhofstadt. Sakoma, kai žaidži su ugnimi, turi turėti bijoti, kad gali nusideginti. Ir tas pats pasakytina apie susitarimą su Turkija. Kodėl? Todėl, kad mes bandome išspręsti sprendimą, sprend, problemą, bedarbiaudami su autokratiškai valdančių politiku. Ir Janas Bumermanas, satyrikas, pasarosiomis dienomis buvo persekiojimas dėl savo kūrinio. Tiesiog, kadangi jisai specifiškai parodė specifinį humoro jausmą, laisvoje visuomenėje tai yra savaime suprantamas dalykas. Tiesiog mes sumokame kainą už taiką, už mūsų laisvės. Ir mes susitarėme su Erdoganu, kad jisai tiesiog sustab, padėtų sustabdyti pabėgėlių srautus, tačiau jisai priima keistus sprendimus dėl žiniasklaidos teisių suvaržymo. Jeigu jūs patys priklausote nuo ko nors kaip Erdogano ir jeigu jūs perduodate savo atsakomybę kitai valstybei, šiuo atveju Turkijai, tai, tai yra Turkijos vasalinės politikos turkų arba susitarimo arba turgaus su turkų mm, lyderių pradžia. Nesvarbu, ar Turkija laikysis savo susitarimo. Vis dėlto mes tarybose dėl stojimo turėtume laikytis mūsų reikalavimų ir tik tai tai galėtų daryti poveikį Erdogano vyriausybei. Man atrodo, kad tiesiog e, Putinas naudojasi energetikos politiką kaip politinių ginklų, o Erdoganas pabėgėlių politiką kaip savo ginklų. Gerbiamas komisijos pirmininkė, tai, kad Turkija yra mūsų bendro sutarimo dalis, nereiškia, kad Turkija neturėtų keisti savo teisės aktų ir kad atsakytų pretenzijos pagal, į tai kitas teritorijas pagal Ženevos konvenciją. Taigi Turkija turi laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir svarbiausia yra tai, kad mūsų pranešimuose apie tai nieko nebuvo kalbama. Buvo, pavyzdžiui, Amnesty International paskelbta, kad Turkija tiesiog siunčia pabėgėlius atgal į Siriją, pažeisdama tarptautinę teisę. Ir valstybinėje televizijoje buvo paskelbta informacija, kad Turkija būtent tuo užsima. Todėl aš norėčiau paklausti, kodėl jūs šiuo nesidomite, ar tai tiesa ir ar tiesa, kad mes galime tęsti šio susitarimo įgyvendinimą kuris tiesiog yra sudarytas su šalimi, kuri pažeidžia tarptautinę teisę. Ar jūs domitės, ką teigia Amnesty International ir Niderlandų valstybinė televizija? Iš tikrųjų, neturime savęs apgaudinėti. Jūs teisingai pasakėte, kad šita sutartis veikia prie sienų, tačiau per dieną yra ne 2700 gražinama, o 50. Italijos pasienio tarnybos išgelbėja ne 50 žmonių, bet 2150. Taigi koks yra vakar dienos rezultatai. Visi kalba apie skaičius, apie susitarimą, tačiau reikėtų matyti, koks skirtumas nuo 750 iki 50 ir nuo 50 iki 2150. Ar tai yra iš tikrųjų geras susitarimas? Tiesiog mes atsisakome savo nuostatų, savo laisvių ir perdodama visą tai į Erdogano rankas. Vietoj to, kad čia diskutuotume apie susitarimą, kuris, mano manimu, neveikia. Mes turėtume veikti kartu Europoje. Tai yra didesnis prioritetas. Pirmiausia, reikėtų užtikrinti ES sienų apsaugą. Ar jūs žinote, kokie skaičiai? 400 žmonių Buvo paprašyta 400 vertėjų. Buvo paprašyta nusiųsti e, policijos pareigūnų. Tokių buvo nusiųsta 37 į Turkiją. Taigi iš esmės tik tai 2300 žmonių buvo paprašyta nukreipti iš valstybių narių komisijos vardu pasienio apsaugai, tačiau kol kas yra tik tai poras šimtų yra deleguota. Ar tai yra sustarimas, kuris veikia? Aš turiu ir kitokių pasiūlymų. Aš manyčiau, kad reikalinga labai skubiai sukurti Europos sienos apsaugos tarnybą. Mums skubiai reikalinga ES prieglopšio politika ir aš kalbėjau su Pitela, kad mes susitartume dėl pasiūlymo, kurie pateiksime tarybai. Jeigu mes norime kovoti su žmonių gamentojais, turime vienintelę galimybę. Mes turime sudaryti galimybės teisėtai migracijai į Europą. Tik tai taip sustabdysime žmonių gabentojus, kurie gabena žmonės į Turkiją ar e, į kitas valstybės. Pone Verhofstadtai, jums ponas Kaveris norėtų užduoti klausimą. Thank, thank you, Mr. Verhofstadt. You and I will always disagree politically, but I... Ačiū, pane Verovsatai. Mes politinių požiūrių tikrai nesutram labai dažnai, bet dar ką noriu pasakyti. Jūs juk taip pat teigiate, kad reikia išsiaiškinti pozicijas ir dabar kyla klausimas ir dėl Jungtinės karalystės išlikimo Europos Sąjungoje. Ar sutiktumėt su tuo, kad ženklai iš šios pusės um, parodo, kad tiesiog žmonės nėra patenkinti tuo, kaip dirba ES institucijos ir Junktinės karalystės kantrybė tikrai iš, išseko jau. Man atrodo, čia ponui Kamalui gal klausimas labiau jisai specialistas tais klausimais. Guengel vardu dabar kalbės ponė Cimer. Meine Damen und Herren, meine Herren Präsidenten. Ponai pirmininkai, ponios ir ponai, dėl jūsų įvadinių pastabų. Man atrodo, triukas neveikia, kurį naudojate. Europos Sąjunga sudarė sustarimą su Turkija, taip. Ir dabar atsistoti ir sakyti, kad turim patys abejonių dėl etinės. Uh, uh, etinio pagristumo ar moralinio pagristumo tokio sustarimo ir, ir tada dar sakyti, bet tai taip ar taip nėra rakto į šventą į gralį, jokio nerasime ir taip toliau. Tai neveikia kaip metodas. Negalima kalbėti apie tą raktą, kurio negalime rasti ir apie trypčiajimą vietoje ir tuo pat metu nematyti, kaip mes atsidūrėme šioje situacijoje. Ir kaip ponas Weberis kamuojamas naktinių košmarų ir vėl ištraukė iš užančio tą patį savo kozerį su komunistinė šmėkla. Man atrodo, kad matyti, jog prarandame ryšį su realybė. Mes, Europos Sąjunga, nuolat primetame didžiulę naštą Graikijai dėl pabėgėlių. Ir turime užtikrinti, kad Turkija būtų patikima partnerė, o kol kas reikalaujame užtikrinti tai Graikiją, kuri negali apsaugoti deramai savo išorės sienoje, padaryti tai sunku ir mes vis dar nesuvokiame realių, realių faktų to, kas vyksta toje šalyje. Ponas Verhofstadtas kalbėjo apie gyvendinimą sustarimo ir apie tai, ką tai reiškia, ką turi ES daryti ir kokie rezultatai to dabar. Juk mes verčiame Graikiją organizuoti prieglapšio suteikimo procedūrą pagal žemiausius standartus. Tai yra visiškai patys jau žemiausi standartai, kokie tik įmanomi, tikrinant prašymą. Ir jeigu toks, manoma, turėtų būti standartas, kuris būtų taikomas ir kitiems susitarimams, Man atrodo, reikia pasakyti, kad mes labai esame atitolę nuo tų principų, nuo tų vertybių, kurias nuolat giname, kurias akcentuojame. Žmogaus orumas e, visiškai, žmogaus orumo visiškai nebepaisama ir panašu, kad mes nepadarėm nei vieno žingsnio pirmin. Tai neteisinga dabar mėginti užrišti burnas tiems, kurie kritikuoja tą susitarimą. Tikrai ne vieta ir nelaikas tą daryti. Mes esame prieš bet kokį e, Turkijos, šios Turkijos, pabrėžia Erdogano Turkijos vertinimą kaip saugios šalies. Kad galėtum būti saugi trečioji šalis, turi užtikrinti pabėgėliams jų teisės praktiškai. Ir to nedaro Turkija, juk yra įrodymų. E, Nuo sausio mėnesio šimtai pabėgėlių yra gražinami atgal nuo sienos, yra uždaroma siena, jiems yra neteikiama pagalba, yra šaudoma į žmonės. Vaikai, sakoma, net yra tarp žuvusių. Tokie faktai tik parodo, kad turime kelti klausimą dėl atsakomybės valstybėse narėse. Ir tą reikia lab, daryti intensyviau negu iki šiol. Ačiū poniai Cimer. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponia Harms. Gerbiami pirmininkai, ponios ir ponai kolegos, po praėjusio vadovų tarybos susitikimo pasklidusi mintis pagrindinė buvo tokia, norime pasirūpinti tvarka, patikimumu, teisinės valstybės principais e, ir jų gynimu prieglapšio suteikimo procedūrose. Norime užtikrinti visą tai pabėgėliams, ieškantiems e, prieglapšio pas mus. Tai, ką matome dabar, kas rytą, kas dieną, kas vakarą, stebėdami žinias iš Graikijos, liudija apie situaciją, kuri galbūt saliginai yra suvaldyta, Tačiau apie teisinės valstybės principus čia absoliučiai negalima kalbėti. Pavyzdžiui, iš įdomenį buvo e, paskelbta buvusio Vokietijos ministro pono Bliumo pastebėjimai. Jis nuolat kalbėdavo apie humaniškumo idėjas, apie tai, kad turime patys daryti geriau ką nors, jeigu reikalavome to iš kitų. Ir ponė Tuska, jūs taip pat sakėte, kad šimtų procentų sustarimas gal neveikia, bet man atrodo, kad šiuo metu net negalima iš viso kalbėti apie teisinės valstybės principus Graikijoje, taikant procedūras. Ir prieš kalbėdami, kalbėdami apie sunkumus Turkijoje, pirmiausia, pažvelgime į savo kiemą, į Europos Sąjungą ir užtikrinkime, kad viskas vyktų pagal teisinės, teisinės valstybės principus čia. Ar tai bus padaryta iki įsteigsime Europos pasienio ir pakrančio apsaugos tarnybą? Ar tą pavyks pasiekti šimtų procentų, nežinau, bet dabartinė padėtis ir jos toleravimas yra absoliučiai neįmanomas dalykas. Todėl dabar reikia raginti Graikijos tarnybas, Graikijos vyriausybę daryti kažką kitaip. Nes tai, kas vyksta apskritai, diskredituoja visą ES prieglopščio steikimo ir, ir pabėgėlių mm, politiką. Ir tai yra tik atgrasimo priemonė tiems žmonėms, kurie ketina vykti į Europą, nieko daugiau. Ir atsakomybę dėl teisinės valstybės principų taikymo reikia prisijimti. Tai, kad mes sudarome kokį nors susitarimą, nereiškia, kad leidžiame toliau dalykams vykti taip, kaip iki šiol. Europos Sąjunga juk žino apie tuos faktus arba turėjo žinoti apie faktus, kad Sirijos e, gyventojai yra vėl gražinami atgal į Siriją. ES turėjo ištirti tuos faktus ir galbūt, esant reikalui, tiesiog atsiimti siūloma, siūloma sustarimo sąlygas. Dėl to, kas buvo pasakyta pono Ferhofstato apie prieglopščio e, direktyvą, apie, apie Europos pasienio ir pakrančio apsaugos tarnybą. Dėl to visiškai sutinku. Tik manau, kad kaip ir opozicijos atstovai Ankaroje, Kurdistane, e, Stambule man sako, manau, kad Turkija europiečių pasiryžimą dėl geresnės teisinės valstybės principų padėties visiškai diskredituoja ir turint galvoje padėti artimuosiuose rytuose ir Turkijos geografinę padėtį, manau, kad tai absoliučiai netoleruotinas dalykas. O spaudos laisvė, ponios ir ponai, Vokietijoje yra užtikrinama, manau, mano šalis yra užtektinai stipri ir tikrai ne ponas Erdoanas sprendžia dėl to. Ačiū poniai Harms, dabar FDD frakcijos vardu, dabar du ponas Farage. Man labai keista čia girdėti, kad šitas Europos parlamentas yra Europos demokratijos širdis. Šį rytą mes galėtume dar ir pasveikinti Niderlandus su referendumu, kurie pasakė, taip pat anksčiau ne Europos plėtrai, ne e, Ukrainai ir tikriausiai jie pasakys ne ir Turkijos prisijungimo. Taigi yra, tai čia, čia yra demokratijos laimėjimas. Yra tokia liberali organizacija Ginpile, tai yra naujų blogerių, jaunų blogerių e, organizacija, kuri sugebėjo surinkti apie 3 apie 200 tūkstančių e, parašų, kurie reikalingi referendumui surenkti Niderlanduose. O taip pat e, tai, sakyčiau, yra naujos politikos e, atstovai. Ir kaip Junkeris pasakė, jeigu Niderlandai nubalsuos prieš, tai bus labai blogai. O taip pat Van Rompojus taip pat sakė, kad mes tiesiog nekreipkime dėmesio į Niderlandus ir tęskime savo darbą. Tai tai, sakyčiau, yra labai e, egoistiškas elgesys ir e, negražu nesižvelgti Niderlandų e, referendumo rezultatus. Aš nemanau, kad 21 amžiuje mūsų institucijos išgyvens, e, kai keičiasi taip technologijos, keičiasi visuomenė žmonės ir e, parlamentas irgi turėtų taip pat keistis. Ir mes irgi skaičiavome paskutinės valandas iki referendumo E, Britanijoje. Ir dabar su Turkijos susitarimu mes matome, kad ES vadovai kelia klupščiauja prieš Erdoganą, kuris visais e, būdais pažeidinė žmogaus teisės savo šalyje. O Junkeris ką tik sakė, kad reikia e, priimti migrantus. Per praėjusius 16 metų e, e, į ES pateko 1,8 milijono, o išsiuntėme tik tai 300 atgal. E, tuo džiaugiasi tik tai ISIS, kurie e, į Europos kontinentą infiltravo 5 tūkstančius, tai yra Europolo duomenys, 5 tūkstančius kovotojų. Ir tai Europoje tikrai blogi ženklai. Nesvarbu, kokius bus Britanijos referendumo rezultatai, bet aš tikiuosi, kad mūsų šalyje bus balsuojama už šalies išėjimą ir už didesnį saugumą. Jūs turite savo verslą, savo politikas, bet mes turime Jau dabar gyvename naujų laikotarpių, yra blogeriai, yra žiniasklaida ir tiesiog manau, kad Europos parlamentas nebeišgyvens. Dėkuoju. Aš norėčiau užduoti klausimą ponui Faražui, kuris e, sėdi prie Britanijos vėliavėlės. Ar jūs nemanote, kad daugeliu Britanijos gyventojų tai kelia susirūpinimą, kad asmuo, kuris sėdi prie vėliavėlės, džiaugiasi e, Niderlandų referendumo rezultatais, o iš tiesų tikrasis laimėtojas yra tik tai Putinas, kuris džiaugiasi tais rezultatais. Tai aš nesu Putino mėgėjas, bet man labai keista, kad mes e, Ukrainoje palaikoma demokratiškai, bet išrinkta, bet korumpuota lyderį. Kodėl mes tai turėtume daryti? Mes taip neturėtume elgtis. Manau, kad mes visi turėtume savo e, šalies vėliavėlę ant stalo ir mes turėtume kartu bendradarbiauti, dirbti, prekiauti. O Mes to nebegalime daryti tik tai dėl ES vėliavos. Aš noriu draugystės, bet nebūtinai didelės vienybės. Das Wort hat jetzt äh, für die ENF-Fraktion Herr Wilimski. ENF frakcijos vardu Vilimski. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti ir keletą minčių po to, kai kalbėjo socialdemokratų ir EPP vardovai, vado, atstovai. Pitela sakė, kad 25 migrantai buvo gražinti į savo šalį. Tačiau reikėtų priminti, kad praėjusiais metais į Austriją pateko 90 tūkstančių, o šiais metais 35 tūkstančiai ir iš esmės beveik milijonas padedant e, žmonių gabentojams buvo nukreipta į Vokietiją. Taigi reikėjo imtis konkrečių priemonių ir jos kai pasiteisino. Dėl EPP vadovo pasisakymo. Kai Weberis kalba atsainiai, nepagarbiai apie e, dešiniuosius, tai tiesiog reikėtų priminti, kad CSU vadovas Vokietijoje tiesiog e, vykdo pakankamai tradicinę politiką. Aš manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti į šalies partijų istoriją. Pone Harms kalbėjo, kad reikėtų e, ir toliau organizuoti referendumus, kai yra sprendžiami svarbiausi klausimai tačiau jūs juk esate iš tokio, kuris tiesiog imasi diktatoriškų priemonių. Ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad susitarimas su Turkija yra visiškai klaidingas, tiesiog užsimerkėme ir neišgirdome to, kas vyksta Turkijoje. Problema dėl kurdų, moterų padėtis, Taigi, pirmininkė, aš to įbaigsiu, tiesiog jūs išgirskite tai, ką sako mūsų visuomenė. Niderlanduose buvo priimtas sprendimas referendumo metu, nukreiptas prieš neteisingą ES vykdomą politiką. Balcu neprisijungęs. Ačiū. Susitarimas tarp ES ir Turkijos užtikrina galimybę migrantams patekti teisėtai ES. Žinoma, yra gerų migrantų ir yra piktybiškų migrantų, kurie tiesiog atvyksta į Graikiją ir juos reikia gražinti. Turkija gražina, e, turės dabar galimybę teisėtus migrantus į ES. Tiesiog, žinoma, nėra garantijų, kad tarp šitų migrantų nepasitaikės ir potencialių teroristų. Iš tikrųjų, reikėtų pritarti e, Junkeriui, kad reikėtų ieškoti teisėtų migracijos kelių, kaip ir kiti kalbėjusieji. Reikia suvokti, kad demokratijoje reikia atsižvelgti į daugumos e, nuomonę, kad visuomenių dauguma pasisako už tai, kad mūsų visuomenės netaptų migrantų visuomenės. Raul. Kartais aš nebesusivokiu, kokiame pasaulyje gyvename. Diskusijų metu mes konstatavome, kad migrantų klausimo taip ir nesugebame išspręsti. Užsipuolėme tarybą, sakėme, kad mm, tos egoistės valstybės nebegali apsispręsti, negali susitarti, o dabar mes reikalaujame bendrų veiksmų. Pone Hof, Cimer e, ir Hofstad tiesiog priekaištauja ir ne, nerodo jokios atsakomybės. Vadovų tarybos pirmininkas Tuskas pasakė, kad pagaliau Europa ėmėsi iniciatyvos. Žinoma, viskas nėra taip tobula, Tobulų sprendimų niekada nėra ir nebus. Yra tik tai atskiros atkarpos einant konkrečių kelių, o šiuo atveju atsiveria galimybė ištiesti pagalbos ranką pabėgėliams ir gauti paramos iš Turkijos. Iš tikrųjų, kaip galima kalbėti, kad mes tiesiog patekome į Turkijos rankas kai vyksta diskusijos dėl Turkijos, dažnai yra tokių nuomonių, kad Turkiją jau reikėtų priimti ryt po ryt. O dabar tiesiog Turkiją be galo kritikuojame. Iš tikrųjų tai, ką pasakė ponia Harms, man yra daug kas nepriimtina. Žinoma, man daug kas nepriimtina ir iš to, kas vyksta Europoje. Tačiau šiuo klausimu susitarti ir žengti į priekį buvo naudinga ir tiesiog reikalinga. Tiesiog turime žengti dar vieną žingsnį. Žinoma, reikia stengtis, kad nepadarytume klaidų. Šitas parlamentas neturi tapti nerimta e, institucija, kadangi jokia tik tai mekenama, prieštaraujama ir nesiūlomi sprendimai. Gali būti, kad už tai mes turėsime sumokėti savo kainą. Lamsdorfas norėtų pateikti klausimą pagal mėlyną kortelę. Lamsdorf. Lieber Herbert. Mielas Herbertai. Sakykime, susitarimas yra geras. Nereikėtų taip nekritiškai jo vertinti. Jeigu tai yra ir žingsnis tinkama kryptimi, tai valstybės narės turėtų imtis atsakomybės Vokietijos federacinė ministerija praeisis, kad kitą savaitę, prieš savaitės bus deleguoti 2-3 migracijos darbuotojai, 4 e, pareigūnai ir 30 policijos pareigūnų. Ar norėtumai patvirtinti, kad federacinė vyriausybė nesima atsakingų priemonių ir nenumato pareigūnų įgyvendinti šitą sustarimą? Aš pritariu tau. Aš taip pat norėčiau, kad valstybės narės greičiau apsispręstų dėl personalo komandiravimo, tačiau pasirodo, kad gyvenimas yra daug sudėtingesnis, negu mes manome. Žinome, jeigu įsipareigojame, tai turime laikytis savo įsipareigojimų, nesvarbu, kurioje valstybėje būtų nuspręsta priimti pabėgėlius. Labai svarbu siūsti personalą, komandiruoti numatytus darbuotojus. Tai yra aišku. Fajon. Aš Norėčiau pasakyti, kad susitarimas su Turkija yra geras, jis yra veikia ir jis turi labai solidų teisinį pagrindą. Tačiau kita vertų Nors šitas kompromisas yra ir nepriimtinas, tačiau jam alternatyvos nėra. Labai svarbu, kad pabėgėlių pagrindinės teisės būtų e, įgyvendinamos ir labai svarbu sustabdyti pabėgėlių srautus į Graikijos salas. Turkijoje situacija yra nedėkinga. 3 milijonai pabėgėlių gyvena tiesiog gatvėje. Galime įsivaizduoti, kokia situacija. Bet to, žinoma, reikėtų prisiminti ir kaip varžomos mažumų bei žmogaus bei žiniasklaidos teisės šioje šalyje. Pabėgėliai turėtų turėti galimybę paprašyti prieglopščio, tačiau tam reikia sukurti tinkamas struktūras. Valstybės narės turėtų įgyvendinti pabėgėlių perkelimo ir apgyvendinimo programas. Mes jau seniai galime sustiprinti teisėtas pabėgėlių e, atvykimo į Europą galimybės ir taip sustabdyti nelegalią migraciją. Mes nieko nenuveikėme, mes dar nepakeitėme Dublino reglamento, o tai galėtų būti istorinė galimybė ES įgyvendinti e, palankę, teisingą politiką. Klausimas pagal vieną kortelę. Good morning, thank you for taking the question. Would you like to... Ar galėtumėt patikslinti galbūt su Pitela pakomentuoti štai ką. Norėčiau paklausti, ar jūs sutinkate su Pitela, kad egoistiška valstybėms narėms apsispręsti dėl pabėgėlių prieimimo skaičiaus. Ar jūs sutinkate, kad valstybės tiesiog yra verčiamos priimti konkretų pabėgėlių skaičių? Ir ar nereikėtų tiesiog pasmerkti kai kuriuos politinius lyderius, be kito ko ir mano valstybės politinius lyderius, kurie neprisima atsakomybės. Mes ustrajamo, da europska solidarnost nedeluje. In strinjam se z. Aš iš tikrųjų sutinku su visais, kurie sako, kad šiais laikais solidarumo principas neveikia ir kad visos valstybės narės turi prisimti deramą atsakomybę dalyjantis naštą naujoji perkelimo programa perskirstimo neveikia. Daugelis valstybių narių ES neprisima tas atsakomybės ir visa kita tuomet tampa bereikšmiais dalykais. Visi susitarimai ES sudaromi, nes e, mes atsidūrėm labai krizinėje padėtyje ir aš tikrai raginu visus prisijimti tą atsakomybę. Dziękuję bardzo. E, Toliau, ponia Fotiga. Dėkoju ponė pirmininkė. Nuo kovo mėnesį įvykus Europos vadovų tarybos sustikimo labai daug kas įvyko ir pirmiausia reikėtų paminėti išpolius Belgijos sostinėje Briuselyje bei Niderlandų referendumą. Pirmuoju atveju iš visų pirmininkų prašau informacijos apie tai, ką ketinate daryti tam, kad tūkstančiai pareigūnų dirbančių jūsų institucijose iš įvairių valstybių narių būtų saugus. Tas pats pasakytina ir apie atvykstančių į Briuselį saugumą. Turi vykti įvairios techninės procedūros ir jos turi vykti sklandžiai. E, tad norėtųsi ir tarybos išvadų to klausimo. O kitas dalykas dėl referen, dumo. Sak, išsakėte kai kurių minčių Rusijos atžvilgių. Iš ES vadovų iš tiesų tikėčiausi kokiu nors atsakymu į susidariusias problemas ir tie sprendimai turi būti labai apgalvoti, rafinuoti. Galvojant apie susitikimus galimus su Rusija tais klausimais. Yra Taip pat brutaliai užsipuolama rezoliucijoje Lenkija, rezoliucijoje, dėl kurios bus balsuojama šiandieną. Ir tai yra absoliučiai netoleruotini dalykai. Pagal mėlyną kortelę norime užduoti Jums klausimą, ponė Fatiga. Gerbiamas pirmininkė, aš nesuprantu, ką referendumas Niderlanduose turi bendro su mūsų aptariama tema, arba Rusija ir Lenkija, ką čia turi bendro. Ir tos problemos kaip, kaip tai gali padėti sumažinti prieglopščio prašytojų skaičių? Kodėl jūs nesusitelkite ties tais klausimais, juk labiausiai dabar ES rūpi tai. Um, Pone, nežinau, kaip mano pasisakymas buvo išverstas į vairias kalbas, bet visgi manau, kad ateityje paaiškės labai aiškios sąsajos tarp visų šių dalykų, bet taip pat tiesiog raginu ir administracinį lygmenį spręsti kaip nors susidariusias problemas po teroristinių išpolių. Ačiū ir toliau ponas Lamstarpas. Taip, ponas Lamstarpas. Ponios ir ponai, manau, visiškai teisinga yra sakyti, pažvelgus į situaciją žemėlapyje, kad su Turkija bendrauti reikia. Jie priėmė 200 milijonų pabėgėlių, Tai yra tikrai labai didelis skaičius. Kitas dalykas, žvelkime į keliaujančių maršrutus. Ponas Kamalis teisingai užsiminė apie vasarą artėjančią. Turime daryti daugiau negu dabar. Kitas dalykas, kuris turi įvykti, tai yra humaniškai reikia gyvendinti susitarimą ir perspektyviai tai daryti. Humaniškai reiškia, kad negalime praleisti pro akis ne vieno prieglapšio prašymo ir turime juos nagrinėti, veiksmingai reiškia, kad valstybės narės savo patikinimus turi gyvendinti. Man atrodo, Vokietija iš tiesų paliko nu, nuo šalyje Europos Sąjungą. Tik 300 pareigūnų Vokietija mm, sutiko nusiųsti ties išorės sienomis pagelbėti kitiems. Jeigu mes ir toliau taip dirbsime, tai krizė Egėjo jūroje toliau tęsis. Ačiū, toliau ponevežėje. Merci. Dėkuoju, pirmininkė. Europa nori išsiųsti policininkus, o ne išsiųsti pabėgėlius. Tai yra vienos neviršinės organizacijos pritakovo išsakyta mintis. Dabar e, visiškai neišnagrinėję paraiškų siunčiame atgal Sirijos piliečius ar kitus pažydami žmogaus teises. Migrantai, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga ir vis daugiau tarp jų moterų ir vaikų. Junktinių tautų specialusis e, pranešėjas teigia, kad e, reikia gelbėti gyvybės, o ne galvoti apie susitarimą. Tuo talpu mes manome, kad šitas susitarimas prieštarauja tartutiniai teisiai, tą patį galvoja ir daugelis nevyriausybinių organizacijų. Turime galvoti apie žmogaus orumą ir gyvybių išgelbėjimą. Mes turėtume e, nesumenkinti mūsų vertybių ir pabėgėlių politikos kad e, neįsigalėtų populizmas. Mes turime ieškoti teisėtų kelių, naujų sprendimų ir gelbėti viduržėme jūroje skęstančius pabėgėlius. Europa turi pademonstruoti solidarumą, nes mūsų planeta susiduria su didelė krize. Dėkoju. Toliau Terikabras. Gerbama pirmininkė, mūsų frakcija labai sunerimusi dėl susitarimo su Turkija, nes e, susitarimas tikrai niekiek neprisidės prie problemos sprendimo ir nepasiūlys naujo ir e, bendro Europos e, sprendimo, nes valstybės narės laikosi savo egoistinių interesų, manydamos, kad tiesiog reikia sugražinti pabėgėlius į Siriją bet mes puikiai žinome, kad e, Turkijos, Sirijos e, regione yra didžiuliai, didelės kančios. Mes pasiūlėme e, prieglopščio sprendimą remiantis atsakomybės pasidalinimu. Tačiau Turkija nėra saugi šalis pabėgėliams, nes jinai negali užtikrinti pagrindinių teisų apsaugos tiems pabėgėliams. Negana to, Turkija uh, nėra sauvi, saugi šalis ir kitiems piliečiams. Ten yra tiek daug smurto, pažeidžiamos kurdų ir kitų mažumų teisės. Turkijos vyriausybė priva, dabar um, nesilaiko uh, laisvo žodžio reikalavimų. Taigi, paskutinis dalykas, kad susitarimas yra neteisėtas. Valstybių vadovai ir ES bando išvengti įsipareigojimai pagal ES teisę, o taip pat ir pagrindinių teisų hartijos e, reikalavimų. Mūsų parlamento pareiga spręsti kartu dėl e, migracijos politikos, todėl mes tikimės, kad bus žengtas žingsnis ir pirmin ir įvertinta, ar šitas susidarimas buvo sudarytas teisėtai, o jeigu ne, kreiptis į teismą. Ačiū. Toliau pagal mėlyną kortelę Funčelytė. Ar jūs esate Derikabras, ar jūs pasiruošęs atsakyti? Gerai. Toliau žodis kolegai Funčelytė. Gerbimi kolegos, kaip buvo pasakyta šį rytą parlamente, susitarimas su Turkija nėra tobulas, bet atrodo, tai yra vis vienas žingsnis į priekį. Ką Jūs manote, ką ES turėtų daryti, jeigu susitarimas nepasiteisins. Kaip Erdoganas sakė, jeigu ES nesilaikys savo įsipareigojimų. Germas kolega, problema yra ta, kad visa gale sutelta Turkijos rankose, nes mes negalime nesilaikyti susitarimo, bet e, Turkija tą padaryti gali. Toliau, ponė Ferrara, ačiū pirmininkė. Šiandieną girdėjome, kad Tuskas sakė, jog šitas sutarimas nėra tobulas ir kad buvo padaryta viską, kas įmanoma, kad būtų gerimo žmogaus teisės. Tačiau lieka abejonių. Ir šitus abejonės taip pat išsakė ir pirmininkas Junkeris. Na, jeigu buvo abejonių, tai nereikėjo ir sudaryti sutarimo, nes kai yra abejonių, tai tuomet e, yra grėsmė, kad bus pažįstos žmogaus teisės. Ir tos, e, tei, e, tos abejonės pagristos istorija, faktais, nereikia ieškoti, žinoma, to aukso gralio, bet tiesiog ieškokime sprendimo. Ir mums sprendimas yra Dublino reglamento pakeitimas. Tai yra esminis pakeitimas, o ne kosmetinis pakeitimas. E, ne taip, kaip siūlė Europos komisija. Mes nekalbame apie humanitarnius koridorius. Mes tuo pačiu metu norime kovoti su nelegalia migracija. Tai turi būti, turi būti pasiūlyta legalus e, kelias migrantams pasiekti Europą. Ir taip pat pirmoji E, šalis, į kurią atvyksta prieglaušio prašytojas, turi būti ta šalis, kurie priglaustų tą migrantą. Žinoma, Vakarų Balkanų koridorius yra uždarytas, e, Makedonijos policija praeitą sekmanį naudojo šarinės dujas, e, ne tik vyrų, bet ir vaikų atžvilgių. Kalbama apie 2000 vaikų, kurie e, bando patekti į Europą visiškai nelydimi suaugusiųjų. Tokius duomenys pateikė jungtinių tautų e, statistika. Akivaizdu, kad e, sienų statymas neišsprendžia problemos, tik tai problemos atidėdamos, atidedamos ateičiai, nes per viduržėmio jūrą nuolat plauks nauji srautai. Redžio Kalabrija ar e, kitos Italijos vietos e, turės nukentėti tikrai nuo didesnių srautų. O pagrindinės priežastys yra karai, e, ginklų prekyba. Turime spręsti ne tik problemos, bet ir jų priežastys. Ir taip pat apsaugoti visų žmogaus teises. Ar jūs esate pasiruošusi atsakyti pagal mėlyną kortelį? Jums klausimą noriu užduoti Ivo Vaigl. Kadangi aš jūsų frakcijos kai kuriuos kolegas labai vertinu, kadangi jie pateikė analitinį šio sutarimo vertinimą, norėčiau pasakyti, kad šiandien mes kalbame apie sustarimą su Turkija ir kartu turime omenyje labai daugą. mes turėtume pagalvoti, ar keičiasi mūsų politika dėl Turkijos kaip valstybės kandidatės. Ar šioje diskusijoje neturėtume grįžti prie šios humanitarinės krizės ištakų ir priežasčių. Mes nesame kokia nors humanitarinės pagalbos organizacija, mes esame politika ir turėtume grįžti prie šitos katastrofos ištakų mes turime ne tik politinių, bet ir normatyvinių sprendimų pasiūlyti. Mes nesame humanitarinė organizacija. Mes turime pasiūlyti tos sprendimus, kurie e, būtų konkretus, realūs. Tai būtų tik pat teisiniai, e, teisinės normos ir panašiai. Kalbame apie humanitarinius koridorius, apie e, kariaujančių šalių em, ginklų embargą. E, Taigi aš manau, kad tai yra labai konkrečios priemonės, kurios leistų išspręsti priežastis, kurios sukelia šitos e, migracijos rautus, nes migracija visuomet egzistavo. Tai yra e, savanoriškas žmonių apsisprendimas keliauti. Kita bėda yra tų žmonių persikėjimas ir mes neturėtume prisidėti tapti šių persikėjimų dalyviais. E, kovo 18 dieną kanclerė Merkel ir kiti taip vadinami e, darybininkai nusileido sultono Erdogano reikalavimams. Amžino neotomano farso aktoriai ir mūsų valstybių vadovai e, suteikė turkų piromanui naują čekį. Buvo anksčiau suteikta 3 milijardai, dabar e, tos išlaidos buvo padintos dvigubai mūsų mokesčių mokėtojų sąskaita. E, Turkija ir toliau leidžia klestėti gabentojų mafijai e, ir todėl mūsų komisaras Avramopolios tiesiog paprašė, kad pacituosiu, mus prisitaikyti prie naujos mobilumo eros. Nuo Liepos pirmosios dienos Slovakija perims pirmininkam Europos Sąjungai ir Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fiko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 pasmirtas, pasmirtas e, mirop. Mes neišspręsime tiesiog pagrindinės problemos, tai yra nelegalios e, migracijos ir žmogaus gabentojų problemos. Turkijos e, pasieniečiai pradeda savo būdėjimą tik tai nuo 11 valandos ryto. Kaipgi mes išspręsime šitą problemą? Be to, Turkijoje Šimtai tūkstančių yra pagaminta e, sufabrikuotų pasų. Ir jeigu šitie piliečiai bus gražinti į, į, į, į Turkiją, tai jie tada bus gražinami į Graikiją su padirbtais pasais. Iš tikrųjų, ar Turkija yra saugi trečioji šalis? Taigi, patekę į Turkiją migrantai susidurs su dar daugiau problemų. Reikėtų įgyvendinti šitą susitarimą, tačiau reikėtų siekti, kad Turkija negautų dar 3 milijardų iš ES biudžeto. Gerbiamas pirmininkė, dėl šio susitarimo su Turkija galime laikytis vienokios ar kitokios nuomonės. Dabar išriškėja vis daugiau šio sustarimo detalių. Mes turėtume aiškiai pasakyti, kad mes nesugebame saugoti savo išorės sienų ir tai yra pagrindinė priežastis. O ieškodami bendro sprendimo mes nesusitarėme dėl ES išorės sienų kontrolės. Tai yra e, kompromisas, kuris buvo sudarytas, yra pakankamai trampus. Mes turime spręsti įvairias logistinės problemas, teikti realią pagalbą, teikti pagalbą pabėgėliams, kurie jau yra Turkijos teritorijoje. Šita beprecedentinė situacija reikalauja ir beprecedentinių sprendimų. Ir tai nereiškia, kad stipresnė pusė turėtų įgyti pranašumą. Mes Tiesiog negalime atsisakyti savo vertybių. Ir toliau reikia tikėtis, kad po Malto susitikimo lakryčio 11 dieną bus galima įvairių lygių bendradarbiauti ir su kitomis valstybėmis ir ieškoti įvairiausių sprendimo kelių. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad Labai malonu buvo, kad taryba ėmėsi spręsti problemos susijusios su plieno pramonė, kadangi joje dirba 300 tūkstančių darbuotojų ir reikia spręsti jų likimus. Be to, šioje taryboje buvo nagrinėtos ir žemės ūkio temos, taip pat pieno supirkimo kainos. Tai yra labai svarbus aspektai taipogi dujų tiekimas ir skaidrumas tarptautinėse tiekimo sutartyse taip pat yra labai svarbus aspektas. Dabar kalbės kolega Fleckenstein. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, mes visi sutinkame su tuo, kad susitarimas su Turkija yra tik tai dalis priimto sprendimo. Turkija sprendžiant migracijos ir pabėgėlių klausimus yra tik tai dalis mūsų sprendimo, o pagrindinis sprendimas ir atsakomybės betenka ES pačiai. Didžia dauguma mes priėmėme pranešimą savo iniciatyvą, kuriame konstatavome, ko mes siekime. Mes siekime išsaugoti ES solidarumą, norime užtikrinti teisėtos migracijos galimybės ir taip pat norėtume sustiprinti Šengeno zoną ir pakeisti Dublino reglamentą. Tai yra labai konkretūs žingsniai. O šitas susitarimas su Turkija gali veikti sėkmingai, jeigu bus sukurtos atitinkamos prielaidos. Reikalingai žingsniai vadybos rytyje reikia dirbti konkrečiai, kad šita sutartis veiktų. Jeigu šiuo metu negalima pateikti prieglopščio prašymo, tai negalima būti ir išsiustam iš šalies. Kitas klausimas, ar mes ir kaip mes pritarėme kolegas iš Graikijos. Grafė Lamsdorfe. Mes visuomet nusivėlėme savo vyriausybėmis, tačiau norėčiau paklausti, ar komisijos pirmininkas nerastų iš savo tūkstančių darbuotojų keliolikos arba keliasdešimt, kurie galėtų padėti įgyvendant šio sustarimo uh, e, punktus. Be to, mums reikalingas pragmatinis sprendimas. Įdomeni vaizdai iš tikrųjų nuteikia pesimistiškai. Mes turime labai nusekliai veikti. Atsiprašau, kolega. Aš tiesiog turėčiau paprašyti laikytis laiko limito, kadangi vėluojame. Ar atsakysite į klausimą pagal mėlynąją kortelę? 30 sekundžių klausimų. gerbiamas kolega norėčiau paklausti dėl reikalavimų vykdant valstybių narių įsipareigojimus. lietuvos pareigūnai aplankė graikijos ir italijos pabėgėlių stovyklas bet beveik neatsirado norinčių vykti į lietuvą. juos domina vokietija skandinavijos šalys bet visiškai nedomina baltijos šalys. kaip jūs manote negi pabėgėlius reiktų vežti per prievartą? Nelabai suprantu, ką jūs turite omenyje, omenyje priverstinai. Priversinai niekas nevers priimti pabėgėlių, bet jeigu 28 valstybės susijungia Europos Sąjungą, tai nereiškia, kad reikia priimti tik tai labdarą, gerus dalykus, o savo atsakomybės nesidalinti su kitais. Tai pasakytina ir apie jūsų šalį, ir apie kitas valstybės. Tai reikėtų prisiminti šiame parlamente. Solidarumas yra tiesiog eismas dviemis, dviem kryptimis. Ja, Dank, Frau Pone Trebezijus, vieną minutę. Europos Sąjunga susitikime su Turkija sutiko su sąlygomis, e, kurios um, reiškia, kad Turkija sulaikys pabėgėlius už tam tikrą kainą, kurią mes sumokame. Ir dabar štai um, vyksta nekingi dalykai dėl spaudos laisvės, Erdoganas nepatenkintas dėl satirikos um, kūrinio ir matyti, kur yra ponios Merkel prioritetai. Europai būtų žymiai geriau, jeigu ji pati imtųsi saugoti savo išorės sienas. Juk žmonėms šiame žemynė reikia aiškiai pasiūsti signalą, kad Europa pajėgi pati apsisaugoti ir kad ji ne, nepradės dėrėtis dėl jai rūpimų dalykų ir juos pardavinėti kitoms šalims. Ir apskritai negalime vertinti visko uh, pinigais ir taip pat turime dar su Libanu ir su, su Jordanija tartis. Pone Inetfeld, vieną minutę dėkoju, pone pirmininkė. Be abejo, turėtumėm dėrėtis ir bendradarbiauti su kaimininėmis šalimis, bet tai ne tas pats, kaip perkelti problemą kitur. Darybos turi vykti tarp dviejų lygių galių, o ES yra silpnoji gale čia, nes turkai puikiai supratę tą išnaudoja susidariusią padėtį. 2010 metais dėrėjomės e, su poniu Kadafiu dėl susitarimo sulaikyti pabėgėlius jo šalyje, tai irgi nesuveikė. Ir kiek anksčiau girdėjome, sakant, kad štai pagaliau e, teisė ir tvarka įsivyravo, bet aš to nevertinčiau taip, kadangi žmonės yra tiesiog grūdami atgal į Siriją ir iš tarybos ir iš valstybių narių nesulaukame jokio atsako. Tai yra labai gėdinga, kai šis žemynas, pats turtingiausias, didžiausia gerovė susikrovęs žemynas, toleruoja tokią praktiką ir neduoda savo ruoštų atsako į susidariusią situaciją. Mes nuolat kalbame apie savo vertybės, apie tai, kaip mūsų pabėgėliai turi jas perimti, bet tai tada pirmiausia ginkime tas vertybės ir tai reiškia, kad mes turime priimti pabėgėlius ir laikyti juos ir, ir pa, pa, išsaugoti juos čia humaniškomis sąlygomis. Toliau vieną minutę skiriame ponui Papadimulis. Ponai pirmininkai, ponios ir ponai, nustokite pagaliau mm, žaisti Graikiją ir kalbėkite pagaliau e, tiesą. Ponas Erdoganas e, sodina žurnalistus į kalėjimą, uždarinėja laikraščių redakcijas ir neįgyvendina susitarimo deramai, o jūs dar imatės e, šmeišti pana Ciprą. Juk jūs e, ginate žmonės, kurie nei vieno pabėgėlio nepriemė į savo šalį, o būtinai norite pasmerkti pana Ciprą. Čia tikriausiai kažkokią traumą esat patyrę, o mes tikrai esam reikšmingai prisidėję prie problemų sprendimo ir netoleruosime tokių įžeidžiančių pasisakymų. Ir ponė Junkeri, ponė Tuskai, žinote, kad sprendimas įgyvendinti rugsėjo mėnesio nutarimą buvo tiesiog e, suverstas Graikijai, e, ant pečių visa ta atsakomybė mus slėgė, o žmonėms reikia tikrai didesnės pagalbos ir didesnio rodomo solidarumo, mes nenorime būti atpirkimo ožiais. Madam Sargentini. Ačiū toliau, ponė Sargentini, vieną minutę. Dank u, voorzitter. Voorzitter. Dėkoju, ponė pirmininkė. kai žmonės uždarai kažkur, jie negali patys savimi pasirūpinti. Tai vadinasi, turi pasirūpinti jais pats, turi jiems suteikti medicinę pagalbą, maisto, turi apsaugoti vaikus. Tačiau, ką daro 28 valstybių e, vadovai, susitarė su Turkija, tačiau apie gyvendinimą pamiršo. Ir šiuo metu m, mm, Graikijoje tiesiog laikomi kaip įkaitais pabėgėliai, jie gyvena visi kartu visiškai perkrautose stovyklose, čia nėra deramos medicininės priežiūros, kitos sąlygos neužtikrinamos. Taigi, jeigu ES sudaro tokį sustarimą, tai turi būti užtektinai drąsiai ir jį įgyvendinti o, o ne vien tik tai remtis komisiją ir, ir jai liepti gyvendinti susitarimą, juk turi būti ir demokratinė kontrolė kokia nors. Ar Graikijos parlamentas atsakingas už tikrinimą tų stovyklų, ar tai yra mūsų užduotis? Kas, jeigu 14 metų mergina, pavyzdžiui, be jokių, be, be apsaugos gyvena stovykloje su daugybė vyrų, kaip tada e, pagal mėlyną kortelę norima jums užduoti klausimą, prašom. ovat täällä kovasti arvostelleet Turkin ja EUn välistä sopimusta. Se ei ole tä- Iš tiesų labai daug kritikos išgirsta, išgirdome dėl Turkijos ir susitarimo, gal ir pagristai, tačiau neišgirdau pasiūlymų, ką turėtų daryti ES tuomet kaip alternatyvų e, sprendimą, ką galėtų daryti ES valstybės narės, kad pagaliau veiktų sustarimas. Ačiū, pane pirmininkė. Man atrodo, vieno punkto planas turėtų būti. Tiesiog rimta perkelimo programa pabėgėlių iš trečiųjų šalių suteikiantiems prieigą prie ES valstybių narių teritorijos. O ką dabar daro Turkija ir Erdoganas yra iš tikrųjų netiek svarbu, nes svarbu yra tai, ko mes nepadarome ir nepasirūpiname e, pažeidžiamai žmonėmis stovyklose. Dėkuoju. Minutes, Ačiū dabar pusantros minutės ponui Paksui. Pone pirmininkė, kolegos, nuo vadovo tarybos sustikimo praėjo beveik mėnuo. Rezultatams apibendrinti lyg ir per mažas laiko tarpas, tačiau vertinti tendencijas pakankamas. Pagal ES ir Turkijos susitarimą keli šimtai gražintų nelegalių migrantų ir keliolika legaliai iš Turkijos į ES atvykusių Sirijos karo pabėgėlių riaušės graikijos makedonijos pasienyje principinė čekijos nuostata prieš bet kokias migrantų paskirstymo kvotas. tendencijos nėra geros ir jeigu mums ir pavyko bent iš dalies apriboti problemos augimo mastus pati problema iš esmės nėra sprendžiama. reikia gerokai ryžtingesnių sprendimų išorės europos sąjungos sienos turi būti uždarytos jokio nelegalaus migrantų judėjimo tarp vidinių europos sąjungos sienų neturi likti ir kvotos kaip nepasiteisinęs sprendimas turi būti panaikintos kad nelegalios migracijos keliamos problemos europoje dar netaptų ir ekonominių problemų katalizatoriumi kviečiu atkreipti didesnį dėmesį į europos komisijos prezidento pono junkerio planą ir europos sąjungos institucijoms bei valstybėms narėms gerokai greičiau imtis konkrečių sprendimų dėl jo įgyvendinimo nes dar viena ekonominė krizė anaiptol nėra tai ko mums labiausiai reikėtų šioje situacijoje. ir nepaisant to kad komisijos ketinimai valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų nėra šio plano dalis. aš džiaugiuosi tokiu pasiūlymu kadangi vartojimo skatinimas gali būti viena iš veiksmingų priemonių prieš ekonomikos lėtėjimą. Salvini, dėkoju pirmininkė, jau vėl tos pačios diskusijos, kalbama, kad Europa nebeegzistuoja, neegzistuoja bendra valiuta, migracija vėl kelia pavojų Europai, bet iš tiesų tai yra pavojus taip pat nesilaikyti žmogaus teisų. Ir tokiame kontekste mes sudarinėjame e, susitarimą su Turkija, kuri neigia armėnų genocidą. Turkija yra ta šalis, kurios prisijungim prie Europos Sąjungo norėtų kai kurie mūsų kolegos. Ir dar kai kas norėtų, kad turkų kalba taptų pripažinta kaip oficiali Europos Sąjungos kalba. O tuo metu į, į Italiją per pastaruosius mėnesius pateko daugiau nei 2000 pabėgėlių. Tai ar jūs galvojate ir svajojate apie tokią Europą, tai aš sakyčiau, kad ne, aš geriau galvočiau apie tuos bedarbius, kuriais niekas nesirūpina. Dėkuoju, toliau papadakis pusantros minutės. Taip, šitas susitarimas su Turkija e, dar sumenkins mūsų konkurencingumą. Taip pat tai yra mūsų įsipareigojimas e, palaikyti intervenciją Sirijoje. Tai dar aiškiau įrodo, kad Turkija, Kiprė ir kitose valstybėse sustiprės e, buržuasinės jėgos. Ką tai reiškia? Jūs tiesiog norite pakeisti Ženevos konvenciją, kuri dar tebe galioja ir tai, kuris teikia apsaugą pabėgėliams. Pone Weberi, jūs e, sąmoningai e, bandote supainioti dalykus, teikdami, kad sirai yra e, komunistai, kad taikomos uh, barbariškos priemonės e, darbo rinkoje. Geriau jau e, pažiūrėkime, kaip e, mūsų teisės aktų yra laikomasi. Graikijos jėgos nėra kažkokios siaubas, mes tiesiog stengiamės padaryti viską, ką galime. Mums taikomos priemonės yra labai sunkios. Dėkuoju, toliau vieną minutę. Gostet. Dėkoju pirmininkė, aš puikiai prisimenu, 2015 metais pirmininkas Junkeris teigė, kad reikėjo e, iki pavasario e, surasti sprendimą, nes padidės migrantų srautai. Ir šitas sutrimas su Turkija turėtų išlikti. Šiandieną Turkija yra pagrindimo žaidimo žaidėja ir jinai kreipiasi pagalbos į Europos Sąjungą. Žinoma, vietoje yra daug e, blogybių, pavyzdžiui, Atenose neveikia prieglapšio e, sistema. 500 tūkstančių pabėgėlių kreipiasi į Graikiją ir labai šiai šaliai trūksta žmogiškųjų išteklių pažadėta pagalba neteina į Graikiją. Nebūkime naivus. Praeitą ketvirtadienį e, prezidentas Erdoganas e, pažadėjo, kad Turkija nesilaikys šio susitarimo, jeigu ES pati nesilaikys susitarimo e, ir nesuteiks Turkijos piliečiams laisvo vizio režimo. Mes turime suprasti, kokia yra e, situacija. Prancūzija pati e, neišreiškė jokios reakcijos, kol ponia Merkel dėrėjosi su Turkija. Mes neturėtume pamiršti, kad yra ir kitos problemos. Nedarbas. Čia norėčiau priminti e, metalurgijos problemas. Tai tikrai nėra ta pramonė šaka, kuri nyksta. Nes ši ūkio šaka susiduria su neteisėtą konkurenciją ir anti, reikia patvirtinti dempingo priemonės ir padaryti kuo greičiau. Dėkuoju, toliau ponas Rodrygės pusantros minutės. Mes turime pripažinti, kad susitrimas su Turkija yra na, kontroversiškas, bet tai yra bandymas. Mums reikia Europos instrumentų, kuriais mes vėl pradėtume kontroliuoti savo teritorijas, bet pagal savus standartus. Tai reiškia, kad visi turi laikyti savo įsipareigojimų. Ir komisija nesenai pateikė savo pasiūlymus. Vienas iš jų yra tas, kad mes turime užtikrinti prieglopsti visiems pagal savo standartus. Antra, turime pritaikyti ir pakeisti savo e, visuomenę miestus taip, kad e, čia neatsirastų nauji getai. Turime e, užtikrinti saugumą. Ir trečia, turime sukurti realią sienų politiką. Tai nėra kažkokies kažkoks sienų statymas, bet visa sistema, pabėgėlių sugražinimas, kuriam vadovautų ES e, žinybos. Mes neturėtume bijoti Europos suvereniteto, juolab, kad daugelis iš piliečių puikiai suvokia, kad tai yra naujas etapas ir mums reikia naujų priemonių e, suvereniai naudotis e, savo ištekliais, teritoriją, standartais. Aš į tai žvelgčiau kaip į didelės investicijas ir, sakyčiau, ruošime šiam naujam etapui. Dėkuoju, toliau vieną minutę Hala Aho. Ačiū, pirmininkė. Išvadose teigiama, kad, cituoju, mūsų bendro Europos atsako į šią krizę dalis turi būti e, realistinė Mūsų, tai yra labai optimistinis požiūris, kadangi tos bendros priemonės visiškai neveikia. Kai kurios e, individualius valstybės narės ėmėsi vienašališkų sprendimų, kad uh, užkirstų kelią migrantų srautams. Ir čia noriu paminėti vidaus sienos kontrolės sugražinimą e, nacionaliniu lygiu. Aš sveikinu mintį kad iš Turkijos patenkantis migrantai ir jų prašymai būtų pripažinti neprimtinais. Tokiu būdu jiems neleisime nelegaliais būdais patekti į Europos Sąjungą. Toliau. Ponas Telička, vieną minutę. Aš pritariu jūsų nuomonėjai dėl sustarimo su Turkija. Tačiau norėčiau paklausti, kaip mes stebėsime, kaip Turkija įgyvendina šitą susitarimą, kaip jį įvertinsime ir kokias past... padarysime išvadas. Jūs, komisijos pirmininkė, prašėte iš politinių frakcijų gairių, nuorodų, kaip spręsti migracijos krizę. Aš tiesiog manyčiau, kad reikėtų visas turimas priemonės įgyvenyti skubiai, veiksmingai ir dirbti iš vien dėl sus, prekybos sustarimo su Kinija. Tačiau Kinija nėra jokioje pramonėje šakoje konkuren, rinkos ekonomikos valstybė ir mes kūruot, kūruot negalėsime nei pakuočių, nei plieno gamybos srityje. Susitarimas tarp ES ir Turkijos yra juodas ES istorijos puslapis. Tiesiog gėda tiems, kurie pasirašė šitą susitarimą. ES tiesiog bando nusikratyti problemos kurią spręsti turi pati ir permeta šitą problemą valstybei, kuri tiesiog kojomis pamina žmogaus teises. Tiesiog mes paukojame savo vertybės. Makedonijos policija taip pat paminė, pamina pabėgėlių žmogaus teises ir toliau atidarinėja darybinius skyrius. Graikijos suverenios teisės Taip pat yra pažeidžiamos Graikijos oro e, nepaisoma. Taigi šitie sustarimai yra sudaromi vėl ir vėl. ES vadovai tiesiog tapo Erdogano įkaitai spręsdami migracijos problemą. Lunaček, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiamas komisijos pirmininkė, tarybos pirmininkė, susitarimas su Turkija tikrai nėra tas sprendimas, kurio mes laukiame. Mes tiesiog nukreipėme pabėgėlius į Turkiją, o Turkiją į Siriją. Tai reiškia, kad mes tiesiog nesimame atsakomybės. Iš tikrųjų, tą kritiką reikėtų įvertinti labai rimtai. Manyčiau, kad reikėtų uh, sukurti, numatyti ad hoc misiją į e, pabėgėlių regionus ir galvoti apie tai, kaip sudaryti teisėtas migracijos sąlygas. Tiesiog valstybės narės taip pat turi priimti jiems numatytą pabėgėlių skaičių. Austrijoje vyko įvairiausios diskusijos. Be kita ko buvo priimtas sprendimas ir e, uždaryti Brennerio tunelio perėjimo galimybę. Aš manyčiau, kad tai tiesiog prieštarauja bet kuria, kokiai partnerystės minčiai. Manau, kad sienos turėtų būti atviros ir toliau. Prieš sutikdama žodį, ponė Lundgren, vienai minutai galiu pranešti, kad jau nebepriimsime klausimų pagal mėlyną kortelę, kadangi ir taip jau vėluojame, turime baigti laiku. Taigi, ponė Lundgren. Dėkoju, ponė pirmininkė. Svarbiausia politiko užduotis yra ginti savo šalies interesus. Taigi aš čia stoviu ne kaip europietis, o kaip švedas. Ir esu pasipiktinęs tuo, kaip yra kalbama šiuose rūmuose ir kaip yra mėginama mano šaliai stumti į ne, nepatogią padėtį. Kai atvyksta migrantai į kurią nors šalį, prasideda panikos e, ir ta panika pagristi sprendimai yra priiminėjami. Dabar yra mėginama išsaugoti ES veidą ir perkelti atsakomybę valstybėms narėms bei visą su to susijusią naštą. Taigi, kaip jūs vertinate apskritai tokius žingsnius, kai yra primetama politika, kuri visiškai nėra priimtina valstybėms narėms? Ačiū, palio, toliau ponas Tegraf, vieną minutę. Mikrofonas neįjungtas. Voorzitter, visumvrije toegang voor Pone pirmininkė, bevizis režimas turkams į Europos Sąjungą atvykti ir taip toliau ir panašiai. Taip skamba tas puikus susitarimas su Turkija ir komisija jau toleruoja netgi ir tai, kad nebūtų kalbama apie turkų genocidą, kad vis daugiau yra smurtaujama prieš migrantus – kad e, vyksta islamizacija Europos. Komisija visiškai to nesupranta, to, kas vyksta ir mes, tauta, esame tie žmonės, kurie pasakysim, kad tai turi liautis, migracija turi liautis ir reikia uždaryti sienas ir gražinti žmonės į jų kilmės šalis. Ačiū. Pusantros minutės, ponė Gonzalės Pons. Dėkuoju, ponė pirmininkė, iš tiesų. Labai lengva garsiai kalbėti apie tai, kad esi neva žmogaus teisų gynėjas, ypač kai tai susijęs su mūsų pačių interesais. Praėjus metams nuo pabėgėlių krizės protrukio panašu, jog net nesuvokiame, kokia yra realybė. Juk ne vokiečiai, ne graikai keliauja tais, tomis guminėmis valtelėmis ir skęsta jūroje tai yra kitų šalių žmonės. Tai kaip mes galime pamiršti savo principus ir vertybės? Turkija tikrai nėra sprendimas. Negalime už pinigus tiesiog išsipirkti mažesnius pabėgėlių srautus, užtrenkti duris ir, ir negalime nusigręžti nuo kitų šalių, kurios galėtų mums padėti ir kalbėtis tik su turtingais turkais. Be abejo, situacijos sprendimas turi savo kainą ir norint pasimokyti norint kitus mokyti, reikia ir pačiam būti pavyzdžių, kol kas Europa tikrai nėra pavyzdys, kalbant apie mm, pabėgėlių apsaugą. Tai tikimės, kad e, kitos šalis tikrai pažvelgs į pavyzdį, kurį turime čia, Europos komisija ir būtent taip elgsis. Pone Gijo. Dėkuoju, šitas susirimas su Turkija, nežinia kaip jis būtų pavadintas, bet mūsų atsakymas yra, žinoma, neigiamas vertinimas. Mm, tai yra tarsi graži įpakuota dovanėlė, kuri labai tvarkinga, laikomasi visų reikalavimų, teisų, tarptautinės teisės, tačiau praktiškai tai kelia daug abejonių. Aš nesu pirmoji, kuri abejoja tuo, tais mechanizmais išsiuntimo atgal į Turkiją, taip pat pirmosios primančiosios šalies principas, e, kuriuo galėtų, pavyzdžiui, pasinaudoti pabėgėliai, tai nėra pakankama. Galiausiai viską nuspręs teisėjai ir e, pirmi vertinimai rodo, kad e, dažniausiai bus neigiamas vertinimas. Toliau taikymas. Išsiuntimo principas e, reikalauja didelių išteklių iš Graikijos. Taip pat reikia užtikrinti ir skundo pateikimo galimybę, o tai praktiškai bus sunkiai užtikrinama, tai lieka tik tai popieriuje. Migrantų srautai gali pasikeisti. Tikriausiai mes susidursime su nais pabėgėlių srautais iš Libijos e, ar iš kitų valstybių. E, šitas susitarimas gali tapti pragaro mašina ir mm, kuri tiesiog e, panaikins visas Europos vertybės ir teisės. Reikia įsiklausyti į tą išsakytą kritiką. Taigi Aš turiu nemažai abejonių dėl šio susitarimo, nes noriu priminti, kad yra ir tų priemonių, kurios galioja. Ir e, vien tik tai dėl valstybių solidarumo stokos jomis nebuvo pasinaudota. Toliau, ponas Vandalin, viena minutė. Iš tiesų, šitas sutirimas yra trojos arklys, siūstas iš Ankaros. Turkija iššius e, vieną kitą e, legalų pabėgėlį į Graikiją, tuo tarpu į Italiją plūs didžiausiais rautai, nes čia nėra jokio sustarimo. Mes taip pat e, girdėjome, kad buvo pasiūlyta Turkijai prisijungti, bet vardan ko? Aš tikrai matau, kad Junkerio komanda neteko bet kokio pasitikėjimo. Kaip mes galime liberalizuoti tą vizų režimą? Tiek pirmininkaujantys šalis, tiek komisija turėtų geriau atlikti savo darbą ir pateikti planą, kaip bus atrenkami pabėgėliai jau e, uostuose. Desarnes vieną minutę. Mes turime palaikyti dialogą su Turkija, kad bent jau suvaldytume tos nusikalstamus srautus. Bet nepamirškime savo atsakomybės. Europa negali deleguoti savo atsakomybės e, trečiosiam šalims. Tikrai jinai pati privalo užtikrinti prieglopšio teisę. Reformuoti Dublino reglamentą, e, valdyti e, legalius pabėgėlių srautus Europa taip pat negali deleguoti savo sienų valdymo kitoms šalims. Jis turi įgyvendinti sienų ir pakrančio apsaugos agentūros įsteigimą. Jeigu e, tai bus padaryta, tai turės teigiamų e, pasiekmių. Taip pat Europa negali e, atsisakyti savo atsakomybės Sirijos konflikte, konflikto sprendime. Jis irgi turi prisimti visą atsakomybę ir tęsti savo darbą. Dėkuoju toliau ponė Michels. Vieną minutę. Gerbiamas ponios ir ponai, 27 valstybės ragina Graikiją elgtis taip, tarsi Turkija būtų saugi trečioji šalis. 27 valstybių vadovai tiesiog nemato, kas vyksta domeni ir kad Makedonijoje į pabėgėlių šaudama guminėmis kulkomis. Kai kalbame apie solidarumą su Graikija, kai girdime Europos aktyvistų balsus, suprantame, kad reikia suprasti, kad elgesys su pabėgėliais turėtų būti vertinamas kaip žmogaus teisų konvencijos trečiojo straipsnio pažeidimas. Taigi mes turime vadovautis vėl Ženevos pabėgėlių konvencija. Komisija ir taryba turėtų išaiškinti, kodėl nepasiteisino Europos vykdomo politika, kodėl ji tiesiog atimė iš Europos širdį ir užjautą. Reikėtų taip pat grįžti ir prie ilgalaikių sprendimų, kad Turkijoje būtų Sirijoje sprendžiamas ir kurdų klausimas. Eriksonas? Ska mitt modersmål har jag tänkt. I Sverige så har vi ett ordspråk som säger att hur man än vänder sig... Švedijoje yra toks posakis. Nesvarbu, kaip besisuktum, užpakalis visada lieka užpakaliai. Štai dabar girdim apie tai, kad mėginama pabėgėlių krizę išspręsti, sudarius sustarimą su Turkija, mėginant gražinti pabėgėlius, bet iš tikrųjų tai tik reikš, kad maršrutai bus perkelti kitur. Taigi, kur esame Libijoje. Ir vėl grįžtame prie krizių klausimo. Europa prasidėjo prie tų krizių sukūrimo. E, pavyzdžiui, Libijoje tokia šalyje, kur niekas neveikia taip, taip, kaip turėtų. Mes turėtume pasirūpinti tuo, kad Libija būtų demokratinė valstybė, į kurią būtų galima atvykti ir čia gyventi, O variantas kalbėti su Turkija ir, ir uždaryti tiesiog sienas visiškai neišspręs krizės Libijoje. Mes turime prisimti atsakomybę dėl naujai susidarysiančių maršrutų. Toliau panas Atkinsonas. Beveik 200 tūkstančių migrantų, kurie atvyko į Graikiją. Taip pat nemažai migrantų buvo deportuota, bet nepaisant to į Graikiją atvyko dar naujų. Ar jūs manote, kad jūsų modelis pasiteisina, nes e, nelegaliai Graikija pateko dar papildomi 5000. Kaip jūs ketinate įveikti naują migrantų tsunami? Mes kontroliuosime savo sienas, bet klausimas, ar, e, nepakank, ar mums pakaks žmogiškųjų išteklių Junktinės, Junktinėje karalystėje jų yra labai nedaug. Mes siuntėme du savo darbuotojus į Viduržėmio jūros e, regioną, bet e, tai yra tik tai simbolinis mūsų žingsnis. Nes mums patiems reikia saugoti savo valstybę ir mes negalime atsisakyti savo e, sienų apsaugos vardan ES apsaugos. Todėl mes ir norime išstoti. Gardinį. Čia mes vis kalbame apie tą susitarimą tarp ES ir Turkijos, bet e, mes tiesiog kalbame apie vieno koridoriaus uždarimą. Bet nepamirškime, kad yra ir kitų koridorių. Aš kaip Italija esu labai sunerimosi. Mes esame pirmajame fronto e, žingsnė linijoje, nes į Italiją krypsta visi žvilgsniai policija Italijoje jau e, identifikavo tiek daug pabėgėlių, kurie pasiruošė neužilgo atvykti į Italiją. O, bet ne tik sausumą, bet taip pat ir jūrą. E, Viduržėme jūroje 4000 pabėgėlių e, visiškai nesinai buvo išgelbėta. O žvalgybos duomenimis E, į Italiją iš Libijos pasiruošė išvykti apie 2000 pabėgėlių. O kai kuriais duomenys jų yra nedvigubai daugiau, apie 400 tūkstančių. Tai mums kelia labai didelį nerimą. E, buvo leista sugražinti kontrolę prie nacionalinių e, sienų ir maksimalus limitas buvo numatytas dviems metam, bet jeigu to nebus pratesta, tai bus tragedija. Jeigu neįspręsime e, pabėgėlių problemos viduržėme jūroje, tai tiesiog Europa nuskės viduržėme jūroje. Pone Pyriai, Labai norėtųsi, kad šita pabėgėlių problema būtų sprendžiama humaniškai. Daugelį metų mes teigiame, kad situacija nėra labai bloga, iš tiesų e, pamatėme, kad buvome neteisūs. E, daugiau nei milijonas paraiš, prieglauščio paraiškų ES buvo pateikta. E, tai vyrai, moteris, vaikai, jų srautas milžiniškas mes negalime viską daryti vien tik tai dėl e, šių pabėgėlių. Žinoma, tas susitarimas nėra tobulas ir nepasieksime laukiamų rezultatų, bet, na, susitarimas yra bent jau bandymas. Mes mėginame e, pasiekti bent apčiuopiamų rezultatų. Tačiau tai e, tuo pačiu metu mes turime ginti ir savo vertybės. Turkija privalo laikyti savo susitarimo. Amnesty International teigia, kad e, iš Turkijos į Siriją buvo sugražinta labai daug pabėgėlių. Turime užtikrinti, kad tokia praktika nesikartos. E, daugelis ES valstybių vadovų padarė didžiulę klaidą, e, nuspręsdami į Graikiją priimti pabėgėlius kai kuriuos išsiųsti į e, Turkiją. Bet e, žmogiškų teisų prasme daugelis pažeidžiamiausių e, pabėgėlių liks Turkijoje. Ponas Siulikas, tai, kas daroma dabar, susitarant su Turkija, yra mm, mėginimai spręsti problemą perkeliant pabėgėlius tarp valstybių narių, tačiau ignoruojant ES piliečių valią. Jie visiškai nenori tų milijonų pabėgėlių priimti ir politikos elitas labai nustebęs būna, kai sužino, kad e, daug piliečių renka rinkimuose dešinėsios e, ekstremistus todėl kad jie atrodo labiau atliepia jų interesams. Pabėgėlių klausimo sprendimas neturėtų būti siejamas su Turkija, jeigu valstybė narė negali pati pasirūpinti tinkamą sienos apsaugą, tai ji tiesiog turi atsiskirti nuo Schengeno zonos, kaip kad Graikija arba Italija tą turėtų padaryti. Ir iš esmės tai yra jau daroma, Brennerio tunelis uždaromas. Toliau ponia Pagadarum Tunduo. Rus. Kalbam apie susitarimą su Turkija. Padėtis verčia žmonės bėgti iš savo tėvynės, ieškoti prieglapščio kitur. Tačiau saugių kelių mes jiems nepasiūlome ir, ir galimybės rasti prieglopstį. Tik kalbame nuolat apie tai, kad Graikija turi laikytis Dublino reglamento. Tačiau didžioji problema yra teisėsaugos institucijos ir jų nepankami pajėgumai bei žmonių nusivylimas dabartinėje situacijoje. Nežinau, kur kreiptis, kai yra blogai su jais elgiamasi ir ta bomba tiksi ir dešinysis populizmas tikrai iškils. Toliau panas Ek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, tikrai liūdnas išaušo metas Europos Sąjungai, e, kai ji negali užtikrinti savo pačios išorės sienų ir kalbasi su Turkija dėl dalykų, kurie net neskamba demokratiškai, o juk Mes nuolat giname savo vertybės, giname žmogaus teisės, o Turkija nuolat pažeidinėja Ženevos pabėgėlių konvenciją ir nežiūrint to Europos Sąjunga ir toliau daro. Tai elgesi taip, kaip iki šiol, nepaisydama to, ką kalba žmogaus teisų organizacijos. Jie ir toliau organizuoja purviną prekybą žmonėmis ir išsiperka situacijos palengvėjimą mainais už tikrai labai daug. Man atrodo labai gėdinga tai, kas įvyko ir tai yra visiškas mūsų žlugimas. Mums reikia visai kitokio sprendimo, reikia tokios politikos, kuri būtų korektiška žmogaus teisų atžvilgių, nes kitaip mes tiesiog išduodame Europos idėją. Ačiū vieną minutę, ponas Borgecijo. Pone. Dėkui, Sutinku, kad Turkijos teisinė vertė yra labai abejotina. Nežinau, ar yra priimtina leisti tokiai šaliai kaip Turkija užsimti masinių pabėgėlių deportavimų, jau turint omenyje, kokia jų to šalies yra žmogaus teisų padėtis. Tačiau Turkija pasakė, kad nenori būti Europos pabėgėlių prieimimo centru. Tai reiškia, kad Vokietijos sienų apsauga labai smarkiai kainuoja mums. Ir visą tai, ką mes darome, tai tiesiog ir čia giname Vokietijos sienas. Ir kokie kriterijai bus naudojami šiuo atveju? Turime pabėgėlių centrus, pabėgėlių, kurie ketina uh, įsiveršti į Italiją ir dabar Turkija atveria jiems savo sienas. Prieš kelias dienas Turkija pagrasino suspenduoti susitarimą ir taip pat matome, kad Amnesty International protestuoja Tai žinome, kad Erdoganas yra ekstremistas ir jisai nori, kad Europa išgyventų invaziją. Aš niekuomet nesitaikstysiu, kad Turkijos musulmonai e, renktų invaziją į Europą. Pirmininkė, ačiū. Aš norėčiau informuoti parlamentarus, kad e, bus problemų dėl spontaniškų pasisakymų, nes dėje negalėsime visiškai suteikti galimybės pasisakyti pagal spontaniškus pasakymus. Žinau, kad norinčių buvo labai daug, bet kvieščiau visus raštu e, pateikti savo pasisakymus. Labai atsiprašau iš anksto, taip yra dėl pro, problemų dėl, dėl laiko. Dabar ponas Brok. Pone pirmininkė, gerbiamas e, ministrų tarybos pirmininkė ir e, komisarė, aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad e, vyksta šitos diskusijos, kad įvyko šitas susi, susitarimas. Jeigu mes norėtume, kad migrantai atvyktų į Europą tik teisėtai, tai mes norėtume pažaboti priekiautojų žmonėmis ir kad žmonės uh, E, daugiau neturėtų prigerti jūroje. Ir e, labai svarbu, kad mes primintume savo, jog e, Turkija, per Turkiją ir per Jordaniją per pastavosius metus atvažiavo daug migrantų, 3-4 milijonai ir e, todėl reiktų e, užtikrinti, kad ten pabėgėliams būtų užtikrintos geresnės sąlygos, kad mok, vaikai galėtų mokytis. Tai yra numatyta e, Europos taisyklėse, tai numato žmogiškumas. O kalbant apie e, pre, prekiautojus žmonėmis, e, jie, e, reikia, e, jie važiuoja Turkija ir reikia gelbėti žmonės jūroje. Tai reiškia, kad kontrolė neegzistuoja. Ir dabar mes susidurėme su dvigubos moralės klausimais. Aš e, e, dabar matau, kad e, dabar mes Europą norime aptverti pigliuotą vielą ir mes norime apginti Europos ateitį. Dabar yra pažeidžiama žmogaus teisės ir e, mes norime pasakyti už žodžio laisvę. Mes norime apsaugoti žmogaus teisės ir todėl Europa turi, negali gauti, todėl Turkija negali gauti jokių nuolaidų, jie turi laikytis numatytų sustarimų. Dėkoju. Pone Sipel, sustarimas valstybių, tarp valstybių narių ir Turkijos nėra e, tinkamas atsakymas į pabėgėlių situaciją. Taip mums reikia bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, taip pat ir su Turkija tačiau e, valstybės narės negali tikėtis, kad e, Turkija pakeis Europos trūkstamą solidarumą. Kasgi atsitiks? Pavyzdžiui, e, prie sienos su Sirija Turkija pastato didžiulę sieną ir tik tais Sirijos pabėgėliai gauna apsaugos statusą. Ir tvarus sustarimas su Turkija galėtų papildyti Europos strategiją, tačiau to nėra. Ir e, dabar kalbama apie pasidalymą pabėgėlių tarp valstybės narių. E, e, tai apie tikrą Europos prieglopščio politiką ir pabėgėlių prieimimą. Valstybės narės ir Turkija pabėgėlių klausimų turėtų dirbti kartu. Thank you. Mrs. Ford, one minute. Ačiū, ponia Ford, minutę. Kolegos, tai plieno sektorius yra e, vienas svarbiausių ir <clears throat> reikia imtis veiksmų. Ir antidempingo priemonės yra būtinos. E, mes Junktinėje karalystėje jau ėmėmės priemonių. O migracijoje lengvų sprendimų nėra, susitarimas su Turkija nėra tobulas, bet jis gali padėti valstybėms narėms, kurios dalyvauja Šengeno sistemoje, joms ypatingai daug laiko reikia vėl atkurti e, veiksmingą sienų kontrolę. Tačiau ES negali e, nuolatos skirti, skirti pinigų e, toms šalim, kurios at, tom šalim, kurios sutinka bendradarbiauti. E, yra daug kalbama apie dėrybų su Turkija įtaką. Migrantai nėra nusika, nusikalteliai, bet teroristai gali jais pasinaudoti. Mes gyvename tarptautinėme globaliame pasaulyje ir stipresni esame tik tada, kai kartu kovojame su nusikalstamumu. Pone Galpelš, pusantros minutės. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisarė, prezidentė, šiandien vyksta labai emocionalūs debatai. Ir tai ne pirmas kartas, jei mano rinkėjai paklaustų, kiek kartų mes šio klausimu diskutavome, aš negalėčiau atsakyti. Bet ar yra rezultatų? Nežinau. Tai e, šis kompromisas yra labai E, jautrus, jis priimtas laiku. Žinoma, sprendimai gali būti geresni, bet tokiomis aplinkybėmis šis sprendimas yra tinkamas. Būtent per Balkanus negalime leisti migrantams, migrantams judėti nekontroliuojamiems. Buvo geras sprendimas užkirsti kelius priekyviams žmonėmis. Geras sprendimas atstatyti sienų kontrolę. Šis sprendimas buvo priimtas tam, kad būtų užtikrinta 500 milijonų Europos piliečių saugumas. E, žinoma, e, Turkijos našta padidėjo ir teisinga jiems padėti. Koks yra kompromisas? Jis, žinoma, nėra tobulas. Turkai gal ir nesugebės įvykdyti įsipareigojimų, galbūt nenorės jo padaryti, to padaryti. Todėl reikia stebėti, kaip yra vykdomas susitarimas. Ponas Erdoganas pasakė labai įdomų dalyką apie, apie tai, ar bus įmanoma Turkijai išpildyti šį susitarimą. Pažvelkime į ateitį. Registracijos sistema turi būti pertvarkyta, sveikatos ir švietimo sistemos nėra geros dabar e, reikės kalbės, kalbėti apie šių sistemų ateitį. Dėkoju, ponas Morajas. Ačiū pirmininkė, aš pritariu daugeliui, daugelio susirūpinimui dėl žmogaus teisų situacijos, apie ką buvo kalbama šiandienos diskusijose, bet pripažinkime, kad viskas šiuo atveju priklauso nuo solidarumo. Taigi pirmasis mano klausimas pirmininkaujančiai šaliai yra labai paprastas. Ir tarybos pirmininkui labai paprastas. Mes Libė komitete, kuriam aš pirmininkauju, mes su Martin Weber susitikome e, Libė komitete ir jisai labai atvirai pasakė, kad 30 e, prieglopšio prašytojų prašymų e, parašymus apdorančių pareigūnų dirba ir dėl to iš tiesų suprantame, kad tas uždavinys yra labai didelis ir e, tarybos pirmininkui norėčiau pasakyti, ne, visi susirūpinimai dėl žmogaus teisių yra tikrai labai aktualūs ir aš norėčiau paklausti, ar jisai tikrai uh, pasirūpins, kad valstybės narės gautų reikiamus išteklius, kad galėtų atlikti tinkamai tą darbą, nes čia šiuo atveju detalės yra svarbios. Reikia tinkamai atlikti tą darbą, kuris susijęs su žmogaus teisėmis. Ačiū, e, Niedermayer. Ačiū. Kolegos, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nepaisant e, visų susirūpinimų, aš vis tiek džiaugiuosi, kad Graikijoje buvo pasiekta pažangos e, šioje krizėje ir norėčiau padėkoti visiems žmonėms komisijoje ir taryboje, kurie tame procese dalyvavo. Rezultatas, rezultatų sparta rodo, kad kiek laiko buvo prarasta anksčiau, kaip sakė pirmininkas Tusk, ir dabar reikia žvelgti į ateitį ir tikėkime, kad tie daug žadantis rezultatai bus įtvirtinti ir kad išspręsime kitas migracijos krizės problemas kitose vietose, aš turiu minėti Italiją, kitas viduržėmio jūros regiono šalis. Ir čia irgi reikia surasti panašių sprendimų, kurie veiktų. Aišku, bus sudėtinga tą padaryti, sudėtingiau nei Graikijoje, bet Graikijos atvejais įrodė, kad įmanoma tą padaryti. Dabar labai trumpai apie ekonomiką. Prieš keletą dienų aš minėjau, kad mano manimo politinės programos dabar yra stambesnės nei ekonominės programos ir tai tiesa, bet nebūtinai tai yra gera žinia. Ir norėčiau pasakyti, kad ekonomikos politikoje turime neprarasti orientyrų. Vyriausybės turi laikyti sutartų principų ir turi gyventi įgyvendinti reformas ir gerinti fiskalinę padėtį. Dėl ES turime tikrai išsame darbo tvarkę susijusią su mokesčių sistemos reforma ir galimais ateities santykiai su Kinija. Taigi šių, problem, šių klausimų sprendimas yra labai svarbus mūsų ateičiai ir aš tikiuosi, kad mes rimtai spręsime tuos klausimus. Ačiū. Dėkoju, ponia Garcia, pusantros mintės. Gracias. Ačiū pirmininkė. Šiandien labai daug buvo kalbama apie sėkmę, kalbėdami apie susitarimą su Turkija. Ponas Tuskas sako, kad pirmiausiai reikia savo namuose įvesti tvarką, nors iš tiesų reikėjo tiesiog pripažinti, kad mes visiškai nesugebėjome suvaldyti per pastaruosius metus migracijos krizės. E, todėl reikėjo e, pasirašyti su susitarimą, nors dauguma humanitarnio pagalbos organizacijų jau abejojo šio susitarimo, abejojo šio susitarimu ir per pirmasis dienas pamatėme, kad jis yra neveiksmingas. E, vyriausybė Nors yra kalbama apie tai, kad Europai turėtų būti gėda, bet vyriausybės mūsų šalių tiesiog trina rankomis, o mes tiesiog matome, sakome, kad Europai gėda, nes vyriausybės negali įgyvendinti tų, to, ką privalo įgyvendinti. Pavyzdžiui, Ispanijoje pono Rahojaus vyriausybė 18 tik tai e, pabėgėlių priėmė. Įsivaizduokite, tik 18. Negi tikrai manote, kad tai yra priimtina, kai mes kalbame apie šimtus tūkstančių žmonių, kurie bėga nuo e, mirties ir karo. Reikia kuo skubiau e, priversti valstybės narės taikyti solidarumo principą, nes ES ateitis e, yra grėsmėje, ne, jai kyla grėsmė. Nežlugdykime patys savo Europos. Pusantros minutės, ponas Randžel. Ačiū pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė, komisijos nary. Aš norėčiau čia aiškiai pasakyti, kad turime ginti žmogaus teisės šioje pabėgėlių krizėje, krizėje turime nenusigręžti nuo jų ir turime, aišku, spręsti pabėgėlių problemas, ypač primdami juos ES. Mes turime uh, rodyti solidarumą. Tai yra esminis dalykas. Taip pat e, šis susitarimas su Turkija nėra geras susitarimas, tai yra pusėtinas susitarimas. Ir tai yra galimybė mums laimėti laiko ir surasti veiksmingesnį sprendimą. Taigi, jeigu šiame parlamente mes kritikuojame uh, Portugalijos vyriausybę dėl visai suprantamų priežasčių - fiskalinės, ekonominės politikos, kuri yra apgailėtina. Mes taip pat turime ir pagirti Portugalijos vyriausybę dėl jos pabėgėlių atžvilgių vykdomos politikos, nes mes Portugalijoje jau parodėme, kad ne tik esame pasirengę 4 tūkstančius pabėgėlių priimti, bet galime priimti net ir 10 tūkstančių pabėgėlių. Ir galime jau šią savaitę 1250 priimti pabėgėlių. Taigi Portugalija, Portugalijos pilietinė visuomenė, Portugalijos vyriausybė rodo puikų pavyzdį. Ir tik, tikiuosi ir labai norėčiau, kad kitos šalis pasiektų tuo pavyzdžiu, tada lengviau būtų išspręsti šią krizę. Dėkoju vieną minutę ponui Weidenholzer. Dėkoju, labai svarbu, kad yra pasiekti rezultatai po šito Varšovių viršūnių sustikimo, nes bendradarbiavimas su Turkija yra labai svarbus. Šengenas negali funkcionuoti e, be išorės sienų kontrolės, tai yra teisingas žingsnis ir turėtume tai, turėjome tai padaryti anksčiau. Ir todėl dabar turime, bet turime tam tikrų abejonių. Pirmiausia, mums ne, nepakanka personalo e, visam tam įgyvendinimui ir taip pat mes turime rimtai pasižiūrėti į žmogus teisų soci, e, organizacijų būkštavimus, nes e, dabar, dabar žmog, prekiautojai žmonėmis nuolat pažeidinėja teisės. Taip pat turėtume pasakyti, kad yra tik pirmieji žingsniai, o tam reikia didelių sprendimų, o tie dideli sprendimai reiškia, kad mums reikia pagalbos iš kilmės valstybių. Tai turi būti mūsų prioritetas. E, mums reikia taip pat ir humaniškų kelionių, kelionės koridorių. Ačiū. E, Ponios ir ponai. E, daug būkštavimų išsakyta teisingų, tačiau reiktų iškelti klausimą, kaip e, šiandieną diskutuotume, jeigu nebūtų buvę padaryta sustarimo su Turkija, jeigu komisija nebūtų pateikusi pasiūlymo dėl bendrosios e, prieglopšio politikos, jeigu e, komisijos strategija dėl augimo ir užimtumo nebūtų sulaukusi pritarimo iš tarybos vis didėja nacionalizmas, egoizmas ir trūksta solidarumo Europos Sąjungoje. Ir tai reiškia, kad e, mes būtume pastatę dar daugiau spigliuotų tvorų ir e, Europą būtų dar labiau atsiribojus. Tačiau mes to negalime norėti. E, susitarimo rezultatas kelia vis dar daugiau apgailės, apgailėstavimo. Ir mes nenorime, kad kad sienos būtų atviros Europoje, vidu, viduje Europos, kad šlagbaumai nebūtų nuleisti. Ir mes uh, norėtume užtikrinti, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės, kad kiekvienas valstybės narėse būtų at, prisėmęs atsakomybę už uh, už sprendimą e, tų problemų, kurios e, gali e, kilti po susitarimo su Turkija. Aš tikiuosi, kad pačioje ES bus rasti sprendimai, tačiau šito sprendimo dėja taryba dar nepateikė. Ačiū, ponė Toer. Šis susitarimas buvo pasirašytas iš didelio poreikio nes kai kurios šalis tiesiog na, nesėmė vaidmens, to vaidmens, kurį turėjo imtis. Turime e, pirmiausiai prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta Graikijoje, e, visoje Europoje. Tai nėra vien tik Graikijos ir Turkijos problema. Mes kalbame apie moteris ir vaikus, kurie gyvena pabėgėlių stovyklose. Girdime apie tai, kaip jie, jie yra išnaudojami. Ir mes, europiečiai, esame atsakingi, tai yra mūsų moralinė atsakomybė, o ne institucinė atsakomybė. Norėtumėm, kad tos karščiausius taškus e, valdytų Europa. Mes esame atsakingi ir mes turime užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos Kaip žinome, kai vienos duris uždaromos, kitos atsidaro. Italijoje pastarosiomis dienomis iš jūros buvo ištraukta tūkstantis žmonių. Taigi, mums reikia, kad būtų solidarumas tarp mm, valstybių narių, ponia Šuica. E, gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisarė. Šiandienos, šiandienos diskusijos ir susitarimas su Turkija rodo, kad politikoje viskas yra įmanoma. Šis susitarimas nėra tobulas, kaip e, jūs pats sakėte, bet tai yra konkretus žingsnis, kaip ponas Karas sakė, kągi dabar šnekėtume mes, jeigu nebūtų pasirašytas šis susitarimas. Mes žinome, kad Turkija nėra vienintelis sprendimas, žinome, kad yra įvairiausių problemų bendradarbiaujant su turkais, tačiau keliame klausimą, ar Turkija tikrai yra patikimas partneris, kaip ten yra su žiniasklaidos laisvėmis, su su mažumos laisvėmis, bet ėmėme šios iniciatyvos ir reikia nenuleisti rankų. Mes patys neturime pakankamai išgalių, neturime pakankamai pareigūnų prie Graikijos ir Turkijos sienos, bet turime rodyti solidarumą. Nuo pat pradžių <clears throat> sakėme, kad reikia solidarumo ir atsakingumo. Manau, kad mūsų atsakomybė yra pasiūlyti atsakymą. Balkanų mm, kelias yra uždarytas, tai yra geras žingsnis, tačiau viduržėmio jūros kelias vėl prasiveria, ten yra statomos mm, spigliuotos, e, spigliuotos, e, spigliuotos tvoros, bet jūros taip neapsaugosi. Turkija nėra vienintelis sprendimas, reikia dirbti toliau. Turiu vieną vienintelį klausimą ponui Tuskui. Kaip mes žadame stebėti, kaip bus įgyvendinama šis susitarimas? Ir kaip e, stebėsime, kaip išleidžiami tie pinigai. Pone Valenciano, ačiū pirmininkė, gerbiamas pirmininkė, metus, kai šis susitarimas, kurį pasirašėme su Turkija, e, reiškia, kad mes e, leidžiame ES valstybių vyriausybėms nevykdyti įsipareigojimų ir politinių, ir etinių, ir moralinių. Mes mielai pasirašome susitarimus su trečiosiomis šalimis, ne, nesakom, kad nereikia pasirašyti, bet mums nepatinka, kad atsisakome savo e, įsipareigojimų. Mes pastaruoju metu statome sienas ir tai yra kaip pelėkautai pabėgėliams. Mes nieko gero nepadarėme. Šitą situaciją taip supuvo, taip tokia pasidarė baisi, kad tiesiog nebeįmanoma jos sukontroliuoti E, ir negalime netgi, vyriausybės jau net nebesugeba padaryti to, ko iš jų norėtų rinkėjai. Turiu labai mažai laiko, todėl noriu kalbėti ypatingai apie vaikus, kurių mes neapsaugome. Būtent jiems reikia daugiausiai apsaugos. Ar žinote, kas vyksta, ponė Tuskai? Ir tok, tai, kas vyksta, yra neteisėta. Ačiū pusantros minutės, ponas Kefalodžianis. Ačiū, ponė pirmininkė kovo 18 dieną, jeigu nebūtumėme pasiekę susitarimo, tada būtų labai neramu iš tiesų. Bet tik tiek pozityvaus galėčiau pasakyti, nes ES Turkijos susitarimas yra sudėtingas, kompleksiškas ir labai neiškus, neraminančiai neiškus. Taigi mes tarptautinį europinį klausimą pavertėme dvišalių klausimų tarp ES ir Turkijos. ES sienos dabar nukreipiamos į šiaurinės Graikijos sienas, o kaiminių šalių sienos yra uždarytos. Taigi kalbame apie didžiulę sumą, bet kol kas mes nesusitvarkėme su priekeivių žmonėmis tinklais. Mes nepasirūpinome, kad žmonės iš Šiaurės Afrikos, kurie sumoka 30 eurų, kad patektų į Turkiją, po to be vizos gali atvykti į Graikiją ir visą ES be jokios vizos. Mes nepatvirtinome prieglopšio sistemos, kuri numatyta ES direktyvose. 53 tūkstančiai pabėgėlių yra užstrigę Graikijoje ir mums sudėtinga susitvarkyti su migrantų bangomis srautais ir kitose ES šalyse. Taigi vienintelis sprendimas yra integracija Europoje. Turime pakrančių apsaugą, bet turime sustiprinti ir demokratinės institucijas. Atrodome labai silpni, kaip Jordana, kai Jordanas ir Libanas, Jordanija ir Libanas gali 3 milijonus pabėgėlių priimti. Turkija gali priimti irgi nemažai pabėgėlių, o Europa dėja negali net su milijonu pabėgėlių susitvarkyti oriai ir padoriai. Dėkoju, minutė ponai Mavridės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios diskusijos mūsų gražina prie vienos esminio ES problemų. Mes sutinkame dėl visko, tik to neįgyvendiname. Su Turkija tai tapo jau tam tikra tradicija, įpročių, kadangi prieš 20 metų irgi Turkija neįgyvendino visų susitarimų, kuriuos pasirašė, pavyzdžiui, dėl įsipareigojimo ES atžvilgių ir pažeidinėja pagrindinius teisinius principus Turkijoje ir bendrai santykiuose su Kipro Respublika, kuri yra ES valstybė narė. Taigi, ponė Tuskai, kai mes kalbame apie tai, kad yra aukojamas Kipras. Kai girdžiu, kad ponas Brokas sako, jog mes ir toliau smerkėme žmogaus teisų pažeidimus Turkijoje. Atsiprašau, tai yra tik tai karšti garai. Ir kada galiausiai priimsime sprendimą ir bandysime ne, nepaisti Erdogano ir užtikrinti teisės ir principus ir įstatymus, kurie aktualūs Europos Sąjungai. Pane Nibler, vieną minutę. Ačiū gerbama pirmininkė, geras komisarė, tarybos pirmininkė. Suvaldyti migracijos krizę yra vienas iš didžiausių iššūkių. Turkijos susitarimas yra labai svarbus žingsnis, bet žinoma ne vienintelis sprendžiant šią problemą. Jeigu šis susitarimas padės pažaboti e, organizuotą nusikalstamumą ir nelegalią migraciją, ir jeigu mes vėl galėsime, e, vėl galėsime apsaugoti ES sienas ir sunormalizuoti migraciją, tada šį palaikau. Žinoma, reikia e, išsitikinti, kad Turkija įgyvendins tai, ką įsipareigojo. Manau, kad tie 6 milijardai eurų yra gerai investuoti e, pinigai. Toliau e, taryba E, toliau taryba dirbs ne, mū, ne mums reikšti nuomonę ir e, žvi, visiems žinoma mano, partne, e, mano politinės partijos nuomonę apie tolimesnį įgyvendinimą. O dėl vizų režimo mes parlamente dar ir toliau e, intensyviai diskutuosime. Mano nuomonė yra gana negatyvi. Ačiū, ponas Stanišev. Minutė. Tulu, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Per pastarąsias savaitės mes girdėjome įvairių susitarimo su e, Turkijos Respublika interpretacijų. Kai kurios interpretacijos ekstremalios, teigiant, kad ES kapituliavo, pardavė, parsidavė velniui, kad perkelė kitur pabėgėlių problemą, bet svarbiausia yra principiniai dalykai. Tai, tai buvo būtinas ir reikalingas susitarimas. Viena priežasčių yra ta, kad ES silpna ir nesugeba įgyvendinti savo sprendimų. Ir galiausiai taip, čia svarbiausios yra detalės ir kaip galiausiai tas susidarimas bus įgyvendintas ir finansinė prasme, nes mes privalome padėti pabėgėliams ten, kur jų yra daugiausia ir kur jie yra arčiausiai Sirijos. Tai reiškia Turkija, Libanas ir Jordanija. Antras dalykas, mes neleisime prekiauti žmogaus teisėmis žiniasklaidos laisvę ar demokratiją. Ir galiausiai šis susitarimas suteikia mums kvepavimo erdvės ir judesio laisvės, kad mes galėtumėme apibrėžti savo politiką, bet niekas kitas mums nepadės, jei patys to nepadarysime. Ačiū, ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad užjaučiu ir žaviuosi pirmininkų Tusku ir Junkeriu, kai jie dėrėjosi dėl starimo beprecedentinėje krizėje, krizėje ir abu parodė ir lyderystės, ir drąsos, ieškant sprendimų, kai tuo tarpu aplinkui visi juos kritikuoja. Uh, Na ir kalbant apie humanitarinę politiką, tikrai mes negalime nusigręžti nuo pabėgėlių, būtina valdyti situaciją, apsaugoti išorės sieną ir išvengti to chaoso. Ta turime daryti visur ir jeigu visi galėtų įžengti į šį parlamentą ir pasisakyti tai, apie ką galvoja, tuomet būtų chaosas. Tas pats pasakytina ir apie pabėgėlius rautus. Taip pat e, pirmininkas Junkeris labai aiškiai pasisakė apie susitarimą su Turkija. Jis pasakė, kad tai skirta ne Turkijai, o pabėgėliams ir tie pinigai skiriami jų būstui, švietimui ir maistui. O apie tai nekalba žiniasklaida. Ir galiausiai 2 milijonai žmonių turi, būti, turi susilaukti, susilaukti pagalbos. Dėkoju. For... Dėkoju. Dabar vieną minutę, ponas Zorinio. Senhor Presidente do Conselho, senhor... E, Europos tarybos pirmininkė, komisarė, taryba patvirtino šitą E, susitarimą su Turkija ir taip pat e, reformas bendroje saugumo ir gynybos politikoje ir taip pat priimtos priemonės, kaip sumažinti pabėgėlių krizę, tačiau taip pat ir, yra ir patvirtintos investicijos ir e, yra nustatytos biudžeto politikos kryptis. Taip pat ketinama duoti naują impulsą skaitmeniniai vidaus rinkai ir taip pat ES kapitalo rinkai. Tik tai vienas klausimas yra logiškas. Ko laukia valstybės narės? Kodėl jos netaiko to, ką, dėl ko tik ką susitarė? Daug žodžių buvo pasakyta, reikia dabar gerų pavyzdžių. Portugalija juos rodo. Mes uh, priėmėme dvigubai daugiau pabėgėlių, nei mūsų buvo paprašyta. Mes vykdome nacionalinį reformų planą, kad spręstume augimo potencialo problemas. Ir tai tokių pavyzdžių reikia, tokius, tokiais pavyzdžiais reikia sekti. Ponas Hokmark. Pone. Aš porą išvadų norėčiau pasakyti apie tuos, kurie nori e, suskaldyti Europą. Migracijos iššūkis yra ilgalaikis, mūsų nuomonės gali skirtis dėl to, kaip e, jį spręsti. Galime kritiškai žiūrėti į skirtingus sprendimus, galbūt todėl, kad joks sprendimas bet kokiu atveju nebus tobulas. Tačiau aišku yra štai, kas jeigu mes to nedarysime kartu, mes negalėsime to padaryti apskritai. Ir dėl to būtų labai gaila. Būtų gėda prieš visus tos žmonės, kurie bėga nuo žiaurių nusikaltimų, nuo brutalumo. Ir taip pat būtų gėda prieš tuos, kurie nori, jog mes susiskaldytume ir, paro, ir jiems parodytume, kad mes negalime prisimti atsakomybės. Dabar dėl Ukrainos, jeigu atsuksime jiems nugarą ir atversime juo mes atversime savo vartus tamsos galioms ir ir e, taip destabilizuosime save. Mes e, turime e, pasirodyti kaip vieninga Europa ir laikytis savo paramos įsipareigojimo. Dėkuoju, vieną minutę, ponas Andrulakis. Prieš mėnesį, kai kalbėjome apie būsimą sustarimą, mes įtarėme, e, įspėjome jūs dėl e, teisinių spragų, tačiau mes leidome ponui Erdoganui įsijimti šantažu ir prašyti iš mūsų dar daugiau už tai, kas savame suprantama, ką jis turi padaryti. Ir reikia paklausti pono Berlaman, kuris e, pacitavo eilėraštį, kuris Erdoganui nepatiko. Tris savaitės po to, kai pradėjome įgyvendinti e, teisės aktus, e, pas mus sumažėjo srautai. E, ne dėl susitarimo dėl to, kad Graikijos sienos buvo uždarytos. Kai, žmon, kai kuriems žmonėms tai patiko, nes jie nenori tų pabėgėlių savo šalyse, taigi jie užmerkė akis. Dabar Graikija tapo sielų sandėliu. Ir E, negerbia vertybių, Europos vertybių. Jeigu mes tikrai norime atstovauti Europos vizijai ir parodyti solidarumą, mes e, turime įgyvendinti perkelimą. Kai kurie žmonės to nenori dėl to, kad jie iš Europos nori paimti tik tai, ko nori ir naudojasi nacionaliniu populizmu kaip ginklu siekdami e, nacionalinio vartojimo. Mes turime juos bausti, atimdami iš jų struktūrinius fondus. Pone Berės, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie susitarimą tarp ES ir Turkijos, viskas jau buvo pasakyta iš tikrųjų. Ir aš norėčiau paminėti dvi kitas tarybos išvadas. Pirmoji, joje teigiama, kad birželio mėnesį, 28 birželio dieną vyks kitas tarybos posėdis ir ten pinigų klausimai turi būti aptariami. Tie klausim, tiems klausimams reikia pasirengti. Ir aš labai norėčiau, kad uh, Referendumo rezultatai Junktinėje karalystėje tikimės irgi bus aptariami. Nesvarbu, koks bebūtų rezultatas, mes privalome nedelsiant aptarti ekonomikos pinigų sąjungos valdymo klausimus. Negalime delsti, tai yra skubos tvarkas prestinas klausimas. Ir taip pat, kalbant apie plieno pramonę. Vyriausybių valstybių vadovai, ačiū Dievui, jau pavojaus varpais ir reikalingas tvaresnė plieno pramonės bazė Europoje ir reikia imtis ryštingų veiksmų, užtikrinti prekybos apsaugą ir reikalinga, kad Europos komisija e, pateiktų šios problemos sprendimo būdus. To laukia ES piliečiai. Ačiū ponas Mamikins. Pone Tuskai, pone Junkeri, mėly kolegos, aš pasisakau už konstruktyvius santykius su Turkija. Tačiau šis susitarimas primena, primena Turkijos prezidento Erdogano e, agresyvę politiką. Ir tas pats pasakytina apie tam tikrą šantažą būtent e, santykiuose su Turkija. Aš pripažįstu, kad Turkija dabar yra priemusi prie 2,5 milijono e, pabėgėlių. Tačiau dabartiniai Turkijos vadovų veiksmai ES atžvilgių ir daugelio valstybių narių atžvilgių negali būti nepastebė, nepastebėti. Matome rimtų ženklų, kad Turkija suvaidino svarbu vaidmenį džihadistų grupių, Daesh kitų grupių įgalinimo e, ir sustiprinimo prasme. Taigi aš labai paraginčiau ES lyderius skatinti Europos šalių interesus ir laikytis e, mūsų vertybių. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti komisijos narį Avromopolis e, sureaguoti į diskusijas. Prašau, e, komisijos narį žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Tusk, gerbiami parlamentarai, pirmiausia, norėčiau labai padėkoti jūsų prasmingiams pasisakymams. Dauguma tų pasisakymų visiškai atitinka komisijos tikslus ir siekius. Aš norėčiau paaiškinti šį beitą. Mūsų santykiai su Turkija nėra susijęs su antagonizmu ir galių dinamika. Tai yra susitarimas, kur bandoma spręsti problemą vieningai. Tiek Europa, tiek Turkija susiduria su milžinišku spaudimu. Mes susidurėme su tais pačiais iššūkiais ir beprecedentinė situacija. Bendradarbiavimas yra būtinas. Tiesa, kad Turkija svarsto, šį, laiko šį susitarimą kaip katalizatoriumi atgaivinant mūsų santykius ir šalies europinės perspektyvas. Šis naujas skyrius ES Turkijos santykiuose neturi būti interpretuojamas kaip nuolaida nuolaidą mūsų bazinėms vertybėms ir principams bei Europos demokratijai priešingai. Tai yra galimybė Turkijai priartėti prie Europos standartų visose srityse - demokratinių vertybių, teisinės valstybės principų, žodžio laisvės, mažumos teisių pagarbos ir taip pat Kipro problemos sprendimo prasme. Būtent Europa yra suinteresuota stabilę ir demokratišką Turkiją kaip kaiminę. Ir taip pat Turkija yra suinteresuota, kad ES būtų stabilus partneris ir rėmėjas. Pabėgėlių krizė suartino mus abipusio supratimo prasme. Ir reikia, aišku, dar teks įrodyti, ar tai, ką mes sakome ir dėl ko susitarėme, tikrai gyvendinsime. Mes stebime visus susitarimo aspektus ir viskas vyksta visapusiškai derinant uh, E, teisų ES ir tarptautinės teisės principais. Net nebejokite tuo, mes primitinai tai teigiame. Pavyzdžiui, Turkijos institucijos priemė įstatymus dėl sirių apsaugos. Ir mes labai aiškiai sakėme jiems, kad reikalingos garantijos visiems tiems, kuriems reikalinga apsauga, ar jie būtų siriai, ar nesiriai. Dėl vizų liberalizavimo 35 iš 40 72 reikalavimų yra įgyvendinti. Tačiau komisija visiškai aiškiai pasakė, kad pasiūlymą pateiksime vizų reikalavimų panaikinimui tik tuo atveju, jei visi standartai bus patenkinti. Ir Turkija puikiai tai žino. Ir jie imasi pastangų, kad paspartintas būtų tų standartų įgyvendimo procesas, jeigu jie nori, kad vizų reikalavimai būtų panaikinti iki 16 metų birželio. Mhm Susitarimas yra tik pradedamas įgyvendinti, 300 žmonių dar tik buvo sugražinti, mes netaikėme tai prieglopšio prašytojų prasme, 74 kol kas tik tai iš Turkijos prieglopšio prašytojai buvo paimti. Tai yra tik tai pradžia ir kitą savaitę komisija pateiks daug informacijos apie esamą padėtį ir apie tai, kaip yra įgyvendinami visi susitarimo elementai. Bet norėčiau pasakyti štai ką. Šis susitarimas yra svarbus žingsnis atnaujinant ilgalaikius santykius. Bendras tikslas čia yra irgi suartėti, kalbant apie vertybės, kaip aš pasakymo pradžioje akcentavau. Dabar komisija yra, stebi labai atidžiai padėtį Graikijoje, darome viską, kad išplėstumėme pajėgumus ir galėtumėme pasirūpinti pažeidžiamais prieglobšio prašytojais moterimis ir vaikais mūsų žmonės yra tenais. Yra jie dislokuoti visur Graikijos salose ir žemynėje dalyje, teikia pagalbą Graikijos vyriausybei ir institucijoms. Valstybės narės turi ir toliau perskirstyti, per, persivežti pabėgėlius iš Graikijos. Ir sutinku su tuo, kas šiandieną buvo pasakyta, kad visos valstybės narės privalo prisimti savo atsakomybės dalį iš daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, kurie yra užstrigę Graikijoje, bent 70 procentų tų žmonių turi teisę būti perkelti. Ir tai yra svarbu tiems, kurie yra Pirėjuje ar kažkur kitur. Tai jiems svarbu jau iki kovo 20, buvo svarbu iki kovo 20 dienos, bet pažvelkime į kitus maršrutus. Tie, kurie atvyksta iš Libijos, mes matome, kad kai yra daug nestabilumo, kai priekyviai žmonėmis naudojasi situacija, žmonės ir toliau migruos. Viskas yra tiesiog labai paprasta. Taigi mes privalome ir toliau dirbti ir geriau įvertinti, plačiau įvertinti situaciją. Toliau imtis politinių pastangų ir sugražinti stabilumą Sirijoje ir Libijoje. Tai taipogi reiškia, kad mūsų pasiūlymai dėl Europos sienų ir pakrančio apsaugos turi tapti realybę. Džiaugiamės, kad šis parlamentas pristatė pranešimo projektą ir parengė grafiką, kur yra atspindėti mūsų įsipareigojimai. Mes neturime laiko galimybės laiko švaistyti ir turime imtis darbų. Tai reiškia, kad teisėti maršrutai turi būti sustiprinami žmonėms, kurie tuomet nepasiduos į priekeivių rankas. Ir aš norėčiau padėkoti parlamento nariams, kurie būtent kėlė šį klausimą ir pritarė tam. Mūsų pastangos turi būti sustiprinamos dėl perskirstimo ir perkelimo. Tai yra esminis dalykas. Pirmiausia, turime pervežti juos iš Turkijos, taip pat iš Libano, iš Jordanijos. Kalba čia eina apie šimtą tūkstančių pabėgėlių. Aš jau sakiau anksčiau, kad jeigu mes tikrai norime užkirsti kelią nereguliariai ir neteisėtai migracijai, turime atverti saugų langą, saugų kelią. Mes nesiekime Europos tvirtovės. Ir tai neduos jokių rezultatų, jeigu žmonės turės priežasčių bėgti, tai jie ir toliau bėgs, ir toliau bandys patekti Europą. Ir tai nėra vien tik tai moralinė ar teisinė atsakomybė suteikti apsaugą tiems, kuriems ji yra reikalinga. Mes privalome kurti tokią politiką, kuri būtų atspari ateičiai. Perskirstimas yra sprendimas. Norint perkelti pabėgėlius iš trečių šalių tuos, kuriems reikalinga tartutinė apsauga. Kai kurie minėjote Dublino reglamentą. Mes nenorime tik kosmetinės reformos. Pirmininkas nori labai aiškios reformos. Mes turime reformuoti reglamentą, jį pagerinti tam, kad solidarumas ir sąžiningas pasidalimas atsakomybė būtų įdėktas naujoje sistemoje, nes dabartinė sistema tiesiog nėra tvari. Mes visi žinome, kad lengvo sprendimo neturime šiam, šiai problemai. Tačiau aiškus yra vienas dalykas. Mes turime dirbti kartu, o ne nusiteikę vieni prieš kitus. Tai yra svarbu, kalbant apie ES sprendimus ir sprendimus su kitomis e, ir santykius su kitomis šalimis. Dėkoju. You, give... Dėkoju, komisarė. Kolegos, prieš suteikdama žodį e, Europos tarybos e, pirmininkui, aš paprašyčiau, kad tie, kurie esate koridoriuose, atkreiptumėte dėmesį, jog dar vyksta diskusija. Pirmininkė Tuskai, žodis jums. Dėkoju. Aš norėčiau paminėti kelis šios diskusijos aspektus. Pirmiausia, perkelimas. Tai yra ir bus vienas iš svarbiausių Europos sprendimo, Europos krizės sprendimo e, aspektų. Aišku, mums reikia solidarumo, dėl to nebejoju. Tačiau padarytume klaidą, jeigu tai taptų pagrindinę e, mūsų politikos priemonę nes tai būtų paprasta paskata toliau paskatinti migracijos srautus. Tai būtų tarytum paskatinimas naujiems migrantams, todėl mes turime būti labai atsargus, ypač kai kalbame apie bendravimą su išorės pasauliu. Per diskusiją Verhofstadt ir Mal kalbėjo apie nelegalios migracijos statistiką. Ir taip pat kalbėjote apie statistinius duomenis per viduržėmio jūros kelius. Aš labai atsargiai žiūriu statistinius duomenis. Turiu tam priežasčių. Tačiau šiandieną norėčiau apie juos pakalbėti. Visų pirma, kalbant apie Balkanų kelią. Uh, Tiesa yra ta, kad 150 tūkstančių nelegalių migrantų į Europą atvyko nuo šių metų pradžios. Tačiau skaičiai mažėja kiekvieną mėnesį. Nuo 70 tūkstančių sausio mėnesį iki 50 tūkstančių vasarį, iki 30 tūkstančių kovą ir iki tūkstančio balandžio mėnesį. Įsivaizduokime, jei vien sausio mėnesį žiemos viduryje mes e, sulaukėme 70 tūkstančių migrantų. Kiek jų būtų atvykę balandį, jeigu mes nebūtume ėmėsi veiksmų? Antra. Taip pat tiesa, kad nuo metų pradžios 20 tūkstančių ne, nelegalių migrantų atvyko į Europą per e, viduržėmio jūros centrinį kelią. Jų skaičius didėja. Tarp jų nėra Sirijos piliečių beje. Tai yra tokių Afrikos valstybių piliečiai kaip Nigerija, Somalis, Gambija, Gynėjos Respublika ir Gvinėjos Respublika ir Dramblio kaulas. Ką tai būtų reiškia, jeigu mes nebūtume uždarę Vakarų Balkanų kelio. Dabar migrantų būtų buvę 3-4 kartus daugiau iš Afrikos, kurie pas mus atvyktų per Libiją, bei tų, kurie dabar buvo sustabdyti prie sienos arba buvo atgrasyti nuo sienos kirtimo. Daugelis šiandieną sako, kad mūsų prioritetas turėtų būti įsteigti Europos pajūrio pasieniečių tarnybą. Šiais metais tai padaryti neįmanoma, tačiau mes turime savęs pačių paklausti. Ką konkrečiai turėtų daryti Europos pakrančių pasieniečiai? Ar leisti atvykti žmonėms, kurie nori atvykti į Europą, ar kaip tik juos sustabdyti, kontroliuoti, man um, akivaizdu, kad tai yra pastaroji alternatyva. Aišku, tai yra tas pats labai kontroversiškas veiksmas, kurį mes taikome dabar. Pirmiausia, Mes e, turėtume tikėtis, kad nacionaliniai e, pakrančių pasieniečiai e, pritaikys atitinkamas taisyklės. Jie turi padėti tiems, kas atvyksta pas mus, bet mes jų pakeisti negalime. Dėkuoju, pirmininkė Tuskai. Dėkoju kolegos. Ši diskusija dabar baigiama. Dabar norėčiau pranešti parlamento, parlament, parlamentarams, kad prieš perinant prie Um, Portugalijos Respublikos prezidento kalbos. Pone Ferhofštad, aš stengiuosi kai ką pranešti. Taigi norėčiau informuoti Jūs prieš pradedant oficialų posėdį su Portugalijos Respublikos prezidentu. Uh, dabar uh, trys institucijos uh,